Bonjour, chers collègues. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans la salle euh, de notre euh, commission. Nous allons commencer notre travail ce matin par euh, la... Labas rytas, kolegos. Pradėkime darbą. Tradicinė tvarka. E, visų pirma, tvirtinsime darbo, e, mūsų darbo tvarkę. E, šiandien 14.15 vyks koordinatorių posėdis, tai yra ankstyva popietė. Ar turite kokiu nors pastabų dėl darbo tvarkės? Nematau norinčių pasisakyti, taigi darbo tvarkė tvirtiname. Kitas klausimas. Le point suivant euh, consiste à. Kitas mūsų klausimas. Turime patvirtinti balandžio 14 e, dienos, ne atsiprašau, kovo 14 dienos e, protokolą. Ar turite pastabų ar kokiu nors pataisimų? Ne, taigi protokolas patvirtintas. E, dabar iš karto pradėsime klausimus. Tema susijusia su turto įsigijimu, tarp valstybinių turto įsigijimu. Taigi suteiksiu žodį. Pranešėjui 15 minučių. Labas rytas, pirmininkė, komiteto narė, aš esu Peter Suaris, esu turto e, klausimų specialistas Pietų Hamtono universitete. Tas e, universitetas yra Anglijos pietinėje pakrantėje. Aš atstovauju konsorciumui, kurį sudaro Bremenas e, ir daktaras e, Tomi Railį, kuris čia dalyvauja, taip pat mano universitetas ir čia dalyvauja ir mano kolega Mark Jordan, taip pat Taragonos universitetas ir Silezijos universitetas Lenkijoje. Mes nagrinėjome problemas, su kuriomis susiduria piliečiai įsigydami namus e, kitoje valstybėje narėje. Ir šis klausimas yra e, susideda iš dviejų dalių. Visų pirma, tai yra tokie eiliniai sandoriai, e, kai asmo nori persikelti į kitą šalį darbo tikslams arba nori įsigyti atostogų namus ir kita problema yra tokios neeilinės problemos, pavyzdžiui, susijusios su žemės pasisavinimu. Na, tokia yra Europa. E, jūs, dirbantys šiame komitete, puikiai tai suprantate, bet dabar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į baltas linijas šiame žemėlapyje. E, šios linijos tai yra 28 valstybių sienos, tačiau reikėtų suprasti, kad nekilnojamojo turto sistemų Europoje yra daug daugiau, jų yra beveik 50. Pavyzdžiui, Ispanija ir Katalonija turi skirtingas sistemas. E, Didžiojoje Britanijoje padėtis labai neįprasta, nes Anglija ir Velsas yra bendrosios teisės šalis, o Škotijoje e, ši, taikoma civilinė teisė šioje srityje. Sutartis e, garantuoja nacionalinių turto sistemų tolesnį taikymą, taip yra numatyta ES sutarties, e, sutarties dėl ES veikimo 345 straipsnėje. Ir viskas yra aišku, kai kompetencija yra neginčiama, kai yra, pavyzdžiui, atlaisvinamas kapitalas, e, kai tai yra laisvas kapitalo judėjimas per valstybių sienas, taip pat e, yra užtikrinama ir vartotojų apsauga, įsigijant naują turtą. Dabar perduosiu žodį savo kolegai Tomi Railį. Jis pakomentuos kitas kelias skaidrės. Mes turime išsiaiškinti, kiek žmonių įsigyja turtą užsienyje, bet tai išsiaiškinti pasirodė labai sunku. Daugelis piliečių nusprendžia keliauti po Europą e, e, ir čia galime išskirti keletą žmonių kategorijų. Visų pirma, darbuotojai, asmenys užsienyje turintys antrus namus, pensininkai ir e, nedideliais atstumais važinėjantis žmonės. Pavyzdžiui, aiškiausias pavyzdys yra aplink Luxemburgą gyvenantys žmonės. Na, žmonės sunku suskaičiuoti. E, bet e, atrodytų, kad e, turėtų būti lengviau suskaičiuoti sandorius. Vis dėlto šios ryties statistikos trūksta. Būtų labai naudinga, jeigu galėtume skaičiuoti sandorius per žemės registrus, žemės kadastrus. Ir žmonės tada nedingtų iš nacionalinių mokesčių sistemų. Akivaizdu, kad ši problema yra didelė ir ją spręsti reikia sisteminių sprendimų. Tarp valstybinis įsigijimas. E, šioje skaidrėje matote du didelius tačiakampius e, - žalę ir, ir geltoną. E, čia jie reiškia dvi valstybės narės. Dešinėje yra namo savininkas, kuris parduoda, kairėje yra pirkėjas. Ir mes čia vartojame tokį techninį žargoną, V reiškia pardavėjas, P pirkėjas. Ir mes daugiausia dėmesio skiriame pirkėjui, skirtingai nei daugelis kitų mokslininkų. Taigi, pirkėjai yra protingi, patyrę e, turto pirkėjai, kurie nori aktyviai dalyvauti sandoriuose. E, horizontali Strėlė šiame paveikslėlyje rodo sandorio kryptį, o vertikali e, kelių spalvų rodiklė rodo, kokias kliūtis reikia įveikti. Ir visą tai aš paaiškinsiu kitose skaidrėse. Visų pirma, tai yra valstybės narės e, siena ir kai vykdomas toks sandoris per sieną, tai jau yra Europos parlamento kompetencija. E, beveik visose šalise, sudarant tokius sandorius, yra labai svarbu turėti advokatą, juristą. Ši diagrama rodo civilinės teisės sistemą, e, pagal kurią būtina, labai svarbu vaidmenį atlieka notaras pardavėjo šalyje. Kliūtis Šioje skaidrėje parodyta, kokio pobūdžio kliūčių atsiranda sudarant tarp valstybinius sandorius. Daugelis e, politinių kliūčių Europoje neegzistuoja. Pavyzdžiui, vokietis gali be didesnių problemų įsigyti turto Austrijoje, nes kalba tą pačią kalbą, taip pat ir turto e, sistemos yra panašios ir pir, pirkėjas gali lengvai suprasti ir skirtumus, jeigu jų yra. Tačiau didžiausių problemų kyla, pavyzdžiui, kai Britas nori įsigyti turto Ispanijoje, nes visų pirma, čia susikerta bendrosios teisės ir civilinės teisės nekilnojamo turto sistemos ir jų skirtum, tarp jų yra skirtumų. Kitas dalykas - vienas notaras ir du juristai. Trečias dalykas - nepažįstamas ir netikėtas procesas. Ir ketvirta kliūtis yra kalbinė kliūtis, įskaitant ir specializuotą teisės terminologiją. E, Markas Jordanas dabar toliau pakalbės apie ES kompetenciją. Ačiū, Tomi. Taigi, atsižvelgiant į šias kliūtis, tradiciškai dėl keleto priežasčių nėra užtikrinama europinė apsauga šiame kontekste. Visų pirma, privataus gyvenamojo turto pardavimas reiškia pardavimą vartotojo vartotojui. Ir čia mm, negalioja tradicinė apsauga. Kitas dalykas. Du, mm, daugeliu atveju, kai yra parduodamas privatus gyvenamasis turtas, yra pasitelkiami e, juristai. Bet mes manome, kad e, reikėtų ir europinės intervencijos e, tiems sandoriams, kurie nurodyti šioje skaidrėje. Tai yra, kai per sieną judas, juda kapitalas. Mes manome, kad asmo, kuris gauna pajamų, E, turėtų turėti papildomų žinių. Taip pat e, reikia neužmiršti ir agentų bei reklamuotojų veiklos. Ir taip pat e, teisinis sandoris reiškia paslaugų teikimo sandorį. Mes taip pat <clears throat> manome, kad ypatingas vaidmuo ES turėtų tekti, kai yra perkamas naujai pastatytas nekilnojamasis turtas. Dažniausiai tokį turtą įsigyja e, m, turtą atostogoms įsigyjantis asmenys. Ir čia mes jau turime sandorį, e, kai įmonė parduoda turtą m, asmeniui. Ir manome, kad e, čia reikėtų išsamios informacijos ir vartotojų apsauga galėtų būti neužtikrinama, jeigu asmeniu yra suteiktos tinkamos teisinės konsultacijos ir kai yra atskiras e, juristo atstovavimas. Na, o dabar vėl perduosiu žodį, dabar perduosiu žodį Piteriui. Kadangi ES negali derinti materialiosios e, turtinės teisės, ji turėtų E, pasistengti, kad piliečiai būtų išsamei ir tiksliai informuojami apie tai, ką jie perka. Ir mes išskyrėme du informacijos sluoksnius. Tai yra bazinė informacija ir tokia specializuota informacija. E, šioje skaidrėje skaičiai patikti lauštiniuose skliaustuose e, reiškia mūsų rekomendacijas paskutinėje ataskaitos dalyje. Mes manome, kad reikia informacijos, bendros informacijos e, apie reklamuojamą turtą, reikia taip pat standartizuotos informacijos, pavyzdžiui, pagal e, paskolų arba hipotekos direktyvą ir taip pat e, iš ankstinės išlaidas prieš sudarant sandorį. Žinoma, labai svarbu suprasti, kad yra daug gerų e, pardavėjų, sąžiningų pardavėjų ir dauguma klientų yra patenkinti jiems teikiamomis paslaugomis. Tačiau taip pat reikia suprasti, kad yra ir tam tikrų nesažiningos praktikos pavyzdžių, kai ne visada tenkinami klientų poreikiai. Ir mes manome, kad yra keletas būdų, būtų, kurie padėtų užtikrinti tinkamus standartus. Pavyzdžiui, tam tikri protokolai <clears throat> padėtų užtikrinti sandorių nuspėjamumą. Taip pat e, juristų atstovavimas kai kuriais atvejais turi būti privalomas, ypač kai parduodama vartotojams. E, taip pat e, svarbu būtų užtikrinti, pavyzdžiui, raštišką procesą užduot reikalavus, kad klientai vyktų asmeniškai pas notarą. Jūs taip turbūt e, išgirsite notarų kitokią nuomonę, bet e, ir aš galiu pasakyti, kad čia egzistuojančios problemos yra akivaizdžios ir notarai prieštaraus, bet aš manau, kad e, reikėtų užsakyti tyrimą, kuris padėtų išsiaiškinti, ar pakanka teisinių konsultacijų sudarant tarp valstybinius sandorius. Mm, daugelis, daugelį problemų e, lemia tai, kad trūksta tinkamų turto pardavimo paslaugų. Na, žinoma, pardavėjai teikia informaciją apie turto perdavimą, perleidimą, bet mūsų nuomonė trūksta informacijos apie sutartinius įsipareigojimus, e, e, viešosios teisės aspektus, mokesčius mm, ir taip pat šeimos teisės aspektus, o jie yra labai svarbus, jeigu pereina mano bendrosios teisės sistemos prie civilinės teisės sistemos. Ir e, dauguma rinkėjų parlamentarams dažniausiai skundžiasi, kad jiems buvo suteiktos neišsamios konsultacijos. E, mūsų nuomonė, e, ta informacijos teikimas įvairiose valstybėse narėse skiriasi ir manau, kad ES galėtų priimti nuostatų, kurios užtikrintų e, informacijos teikimą. Na ir baigdamas norėčiau paminėti keletą tokių E, neįprastų atvejų, su kuriais susidūrė e, piliečiai ir kurie pranešė apie problemas e, parlamento nariams. Šie atvejai yra išvardyti šioje skaidrėje, turbūt parlamento nariai, nariai, nariams šie atvejai yra pažįstami. Keletas pastabų apie tai. Advokatai, teisininkai negali apsaugoti piliečių nuo teisės aktų pasikeitimų, bet jeigu yra tam tikrų mm, mm, nuostatų galiojančių, tai turi būti užtikrinta, kad piliečiai įgytų turtinės teisės į turtą. Ir na, neįmanoma įveikti visų šių problemų dėl ES veikimo sutarties 345 straipsnio, bet atrodo, kad kai kurios iškylančių praktinių problemų uh, prieštarauja teisiai investuoti kapitalą į žemę ir, pavyzdžiui, ypač e, Kipro padėtis rodo, kad piliečiai už savo kapitalą neįgyja turtinių teisių. Problema kilusi Valencijoje iš tikrųjų buvo susijusi su e, de facto žemės pasisavinimu. Ir mm, panašu, kad ES teisės aktai ne, ne, neužtikrino tinkamos apsaugos ir apskritai dėl tokių ginčių retai yra kreipiamasi ir į Strasbūro teismą. E, žmogaus teisų jurisprudencija rodo, kad e, valstybės narės gali taip elgtis ir iš tikrųjų e, sunku rasti sprendimą šiai problemai. Vis dėlto dėl, dėl daugelie valstybių narių turėjo būti įmanoma identifikuoti tokias problemas. Na, trumpai tariant, ES trūksta kompetencijos, kad ji galėtų derinti e, turto sistemas, bet e, šiuo atveju ji bent jau galėtų užtikrinti išsamios informacijos teikimą ir tinkamų teisinių konsultacijų teikimą. Ačiū. De... Labai ačiū už paaiškinimus, o dabar suteiksiu žodį ponui Terry Vašrank kuris yra Europos notarų organizacijos atstovas. Keletas minučių, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Europos parlamentui ir šiam komitetui už tai, kad suteikė progą mums e, pakomentuoti šią studiją. Mes, e, Europos notarų organizacija, įvertinome e, šios studijos rezultatus. Neturime jokių prieštaravimų e, tos, toms išvadoms Ir mūsų nuomonė, tai kas e, buvo padaryta parlamente, yra e, ponos Paks puikiai apibendrinta. Mes keletą pastabų pasakysime dėl turinio. Bendrai galiu pasakyti, kad juridinių požiūrių kartais yra padaryta gana apytikslių išvadų, neretai jos yra ir klaidingos. Ir mes manome, kad tos klaidos galėtų būti išvengtos, jeigu ta studija būtų E, būtų buvusi atlikta rimtesnių ekspertų ir jeigu ten būtų geriau atstovaujama mūsų profesija. Kalbant apie šios studijos apimtį, matome, kad neretai joje yra kalbama apie Britanijos e, piliečių turto įsigymą Ispanijoje, keletą kartų tai yra paminėta, bet mes manome, kad reikėjo paanalizuoti ir kitus pavyzdžius, E, kuriuos e, būtina kartais pakankamai e, svarbiai vertinti, pavyzdžiui, tarp Prancūzijos ir Ispanijos, nes neretai vienos ar kitos kaiminės valstybės piliečiai perka turtą už sienos. Juridiškai matome, kad vis dar išlieka šiokių tokių abejonių. Nepaisant pakartotinų reikalavimų, Europos notarų taryba nebuvo išgirsta. Mes atlikome keletą E, juridinių tyrimų, e, išanalizavome statistinius duomenis ir e, vertinome atliktą analizę. Mes matome, kad informacija turi būti renkiama kiekvieną dieną ir vis tik keletą kartą, kertų mūsų profesija buvo tik tai įvertinta gana paviršutiniškai, kartais netgi notarų darbas buvo įvertintas kaip košmariškas. Mes norėtumėm atkreipti dėmesį, kad esame greta ES piliečių, jų pusėje, kai kalbame apie turto įsigydimą e, užsienyje. Daug kartų esame e, palengvinę operacijas tarybos tarnybos nuolat yra informuojamos apie mūsų planus ir projektus. ES piliečiai e, įsigydami turtą kitose Europos valstybėse, prisideda prie mūsų renkamų duomenų ir statistikos, kurie su pagrindu yra priimami sprendimai e, kitiems piliečiams. E, mes manome, kad pasitarimas su notarais leistų e, sukaupti geresnę profesionalų patirtį ir galėtume profesionaliau įvertinti įsigijimų per, turto įsigijimų per sienas padėtį. Vis tik suprantame, kad e, juridinė sistema e, turi e, būti pervertinta iš naujo ir viskas dabar yra parašta tik tai anglų kalba. Taigi mes dar kartą norim pasakyti, kad patobulinti studiją dar būtų galima, kaip profesorius Parks ką tik sakė, dažniausiai, dažniausiai daugumoje atveju operacijos vyksta sklandžiai, tačiau kartais iškyla problemų, galbūt reikia jas pasverti, Apgailėtina, kad yra tokių problemų, bet vis tik tokių atvejų pasitaiko. Taigi noriu pasakyti, kad mes esame pasirengę padėti Europos parlamentui ir Europos piliečiams, kad būtų galima pagerinti nekilnojamo turto mm, įsigijimą užsienyje. Labai ačiū, ačiū e, kitiems kalbėjusiesiems. Ar kas nors iš parlamentarų turėtų klausimų? Prašom. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Neapărat Labai ačiū, ponė pirmininkė. Klausimų iš esmės neturiu. Norėčiau, kad ta studija būtų šiek tiek išsamesnė, gilesnė. Pasakysiu tik keletą pastebėjimų, kurie man atėjo į galvą išklausius e, prelegentų. Notarų atstovai ir studijos užsakovai atrodo nepalaikė ryšio, nebuvo jokių kontaktų tarp jų. Taigi labai sunku būtų pasitikėti tokios studijos rezultatais, kuri buvo atlikta uždarose biurose, nesitariant su profesionalais, kurie dalyvauja tų operacijų organizavime. Turiu galvoje operacijas per sieną. Dėl vadinamųjų kliūčių, barjerų, be kalbos kliūčių ir kitų panašių dalykų Manau, kad reikėtų nepamiršti, kad e, nustatytosios procedūros tarnauja kaip tam tikras e, apsaugos tinklas. Pilietis įsigydamas turtą vienoje ar kitoje valstybėje yra tarsi apsaugomas. Ta apsaugos tinkla sukuria uh, teisininkai, jungtinės karalystės atveju vienokie, kitos ES valstybėse tai yra notarai. Ir tie teisininkai turi užtikrinti, kad, teis, kad žmogus, pirkėjas iš tiesų taptų savininku. Pažvelkime į Belgijos sistemą. Aš pats turėjau uh, uh, patirties su ją. Jeigu Belgijoje perki nekilnojamo turto, reikia trijų mėnesių, per kuriuos notaras sutvarko dokumentus ir užtikrina, kad, užtikrina, kad jūs tapsite tikrų savininkų. Manau, kad ši studija todėl galėjo būti atlikta kartu su notarais, nes jie yra tikrieji turto uh, operacijos tvarkytojai, jie garantuoja tas operacijas. O dabar aš suteiksiu uh, žodį ponui Mandės. Labai atsiprašau, kad aš jūsų anksčiau nepamačiau. Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, Europos e, žemės registro asociacijos vardu noriu padėkoti už tai, kad e, mus čia pasikvietėte ir leidžiate išreikšti pirmą kartą nuomonę apie šią studiją. Mūsų akimis yra padaryta viskas, ką reikia, kad studija būtų gerai atlikta apie e, nekilnojamo turto įsigijimą užsienyje, ypač kai kalbame apie būsto įsigijimą užsienyje. Ir studijos pagrindinės kryptis e, buvo tarp Junktinės karalystės ir Ispanijos. Ispanijoje dabar užsieniečių uh, įsigyjamas turtas sudaro 14 procentų. Iš tų 14 procentų 16 yra Britanijos piliečiai. Taigi, matome, kad e, įsigijant turtą yra investuojama į tą valstybę. Visų pirma, norėčiau pasakyti keletą pastabų. Europos Žemės registro asociacijos vardu pasiūlyti bendradarbiauti su Europos parlamentu, jeigu jis mano, kad tai yra reikalinga. Dabar mes žiūrime į šios studijos vertinimą ir komentarus ir mes e, savo nuomonę pateiksime laiku. Taigi, visų pirma, norėtumėm sužinoti, ar yra e, šioje srityje galimybė ES įsikišti. Susitarimai vyksta tarp valstybių narių Ir man atrodo, kad valstybės narės savo problemas gana lankščiai sprendžia. Nežinome, ar tikrai būtų naudinga ieškoti mažiau lankščių sprendimų. Turbūt tai tik tai sutrūdytų uh, nekilnojamo turto operacijoms. Antras dalykas. Yra šiek tiek netikslumų, kalbant apie žemės registro sistemas. Pažvelkime štai į Ispanijos sistemą. Ta sistema pagrista uh, E, gera valia visuomenės pasitikėjimu. Tai nėra tokia pat sistema kaip Prancūzijoje. Visose beveik viduržėmio jūros valstybėse tokia sistema egzistuoja. Ispanijoje yra viena bendra sistema. Jau anksčiau esame girdėję, kad problemų iškyla dėl to, kad yra tam tikrų apribojimų. Būtina, e, kad juos išsiaiškintume, išanalizuoti žemės registrus ir juose e, sukaupta informacija. Bet registrai nėra renkami tam, kad būtų dalyjamas informacija, netoks jų tikslas. Viskas priklauso nuo susitarimo. Didžioji dalis operacijų vis tik žemės registre yra užfiksuotos. Taip pat buvo paminėta, kad pirkėjai susiduria su daugybė problemų. Bet su tom problemom susiduria visi pirkėjai ir vietiniai, ir užsienio pirkėjai. Taigi problema iš esmės išplaukia iš to, kokiu mastu pirkėjo teisės turėtų dominuoti. Valstybė savo nacionalinėje politikoje paprastai tai apibrėžia. Iš dalies tai yra susiję su pirkėjui suteikama informacija – tą daro valstybės institucijos. Tuo pat metu matome, kad tai daro įtakos faktui, kad ne tik užsienio pirkėjai, bet ir vietiniai pirkėjai susiduria su tam tikrais sunkumais. Kalbant apie e, valstybės įstatymų e, nepakankamą žinojimą apie nekilnojamo turto operacijas. Mūsų nuomonė, visos problemos išplaukia dėl besikeičiančių įstatymų kai kuriuose valstybėse. Pavyzdžiui, akivaizdu, kad Ispanijos įstatymuose pakrančių regionams iškyla nemažai problemų. Ta pati galime pasakyti apie urbanistinės teritorijas. Jūs žinote, kad kaip tik dabar įstatymai yra keičiami. O dėl vertinimo procedūros E, parduodant turtą užsieniečiams. Gali būti, kad visi vertinimai teisingi, nors man, mums iškyla šiek tiek abejonių dėl užsieniečių patirties Ispanijoje. Mus taip pat stepina tas faktas, kad egzistuoja tokie dideli projektai kaip EMOLA, ES finansuojamas žemės administravimo tarpmodalinis planas. Tai yra Europos registrų e, sujungimo priemonė. Studijoje apie tai nėra daug kalbama, mes nelabai suprantam kodėl. Galiausiai, akivaizdžiai, ES kompetencija čia yra ribota. Visos operacijos e, vyksta, šios operacijos, apie kurias čia kalbame, vyksta per sienas. Todėl būtų labai gerai, jeigu šiuo požiūriu būtų sukurti reglamentai ir jais būtų apsaugomi vartotojai bei rinkos. Tačiau mes nežinome, ar studijoje kalbama apie tokį metodą. Atrodo, kad tokia Toks darbo įpratis yra amerikietiškas, nelabai suderinama su mūsų sistema. Visas savo rekomendacijas atsiųsime raštu ir labai norime, kad šiuo klausimu būtų bendradarbiaujama. Iš anksto noriu už tai padėkoti. Merci, Ačiū. Pane Regner, mūsų kolegė, o, pastu, o po to pane Estera. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tai, kad pristatėte šią iš, šį išsta, išsamų tyrimą. Aš dar neįsiskaičiau į tą studiją, tai padarysiu vėliau. O dabar norėčiau užsakyti keletą pastabų. Pirmiausia, labai gerai, kad jūs ėmėte šito darbo. Tačiau norėčiau papildyti, pasakydama štai ką. Kai kalbame apie būstą, tai turime omenyje ne kokio nors e, žemės sandorį, bet apie teisę, žmogaus teisę į būstą. Kapitalo laisvė, žinoma, turi būti užtikrinta Europoje, tačiau norėčiau priminti, kad būstas yra viena iš svarbiausių bendro intereso teisių kiekvienam piliečiui ir socialinės ekonomikos sistemoje būtina pasirūpinti, kad kainos nebūtų neįperkamos. Todėl atliekant tokį tyrimą reikėtų atlikti ir politinius apibendrinimus. Taigi reikėtų suteikti galimybės įsigyti būstą pagal galimybės. Vienose valstybėse būstas yra e, įsigijamas, privačių sandorių metu kai kuriuose valstybėse yra pasirenkama būsto nuoma. Pavyzdžiui, turint omenyje Niderlandus, reikėtų pagalvoti ir apie tas pakopas, kurios leidžia įsigyti arba naudoti socialinių būstų. Žinoma, kita vertus, šitą temą politiškai labai jautri, kiekviena valstybė yra suinteresuota, kad labai jautriai būtų reaguojama į būto įsigijimo e, teisę ir atitinkamai reguliuojama. Iš to, ką Jūs pasakėte, matau, kad reikėtų atkreipti dėmesį, kad žemės registro ir nekilnojamo turto registro sistemos yra labai skirtingos Europoje. Valstybė pati nustato taisyklės, kas turi būti registruojama, kaip registruojama, kas teisiškai yra privaloma, Mes supratome, pavyzdžiui, kad skirtumų yra labai didelių susidūrę su problemomis Graikijoje. Tačiau kita vertus, įsigijant turtą ir žemę, reikia užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Be to, EPP frakcijos kolega kalbėjo, kad būtina tokioje studijoje atsižvelgti į tuos kurie tikrai gali pateikti teisinės rekomendacijas. Tai pirmiausia turėtų būti notarai. Politiškai vertinant šitas klausimas ir labai svarbus, juos reikėjo įtraukti į tyrimo procesus. Aš manau, kad notarams turi tikti ypatingas vaidmuo. Estera Steragut dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tą labai gerą iniciatyvą parengti pranešimą, išryškinant problemas, su kuriomis susiduria ES piliečiai, kai jie įsigyja turtą kitoje valstybėje. Mes kalbame apie tai, kaip pagerinti tos procedūras, ypač laikantis ES įgaliojimų. Tiesiog trumpai norėčiau pasakyti, kad EPP e frakcijos e, vardu taip pat pritarėme, jog notarai yra labai svarbus šios, sudarant šios sandorius. Kita vertus, labai svarbu užtikrinti, kad viskas vykstų teisėtai ir pagal įstatymus. Žemės registrų sąjungos atstovas konstatavo, kad yra įvairiausių problemų, kurios kyla dar ir dėl to, kad yra pateikiama netinkama arba sufalsifikuota informacija. Iš tikrųjų, notarų įtraukimas turėtų būti labai svarbus žingsnis. Buvo paminėtas atitinkamas įstatymas, kuris galioja jau 10 metų, o 14 metais Ispanijoje buvo pasiūlytas ir registruotas naujas įstatymas dėl miestų statybos ir taip pat pakrančių e, planavimo įstatymas taipogi buvo priimtas neseniai, bet to buvo patiktos rekomendacijos užtikrinti pusiausvyrą tarp privačios e, nuosavybės apsaugos ir aplinkosaugos apsaugos Taigi šita pusiausvė turėtų būti užtikrinta kuo geriau. Nuo 2013 metų pakeisti įstatymai Ispanijoje ir todėl būtų galima pasakyti, kad visa turto įsigymų sistema yra valstybinė sistema ir todėl, kai kalbama apie administrav, administracinės problemas Ispanijoje, tai iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti tą koordinavimo veiklą, įtraukiant notarus. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Aš e, jau baigiau sąrašą visų, kurie buvo užsirašę posėdžio pradžioje kalbėti, daugiau atrodo niekas nenori kalbėti, dėkoju visiems. Ir e, galiu pasakyti, kad dabar uh, E, pereisime prie pažeidžiamų suaugusių asmenų apsaugos e, pristatymo. Pirmiausia, Jan Karisomner. Jums suteikėme žodį, mes visi suprantame, kad šiai temai skirsime 15 minučių, paskui pereisim prie kito klausimo ir e, persim su pranešėju. Thank you, Vice Chair, thank you, ladies and gentlemen, and thank you for providing. Ačiū Ačiū, ponius ir ponai, ačiū už galimybę pristatyti e, savo išvadas e, apie dėl pridėtinės vertės tyrimo, dėl ES įsikišimo į pažeidžiamų suaugusių asmenų apsaugą Europoje. Pas... Pasaulio gyventojai sensta. Iki 2050 metų vyresni nei 65 metų žmonės sudarys 37 procentus visų gyventojų, o daugiau kaip 10 procentų gyventojų bus vyresni nei 80 metų. Mūsų gyvenimo trukmė vis ilgėja ir dėl to daugėja ir su amžiumi susijusių lygų, tai yra Alzheimerio ir silpnaprotystės atveju. Pasaulio gyventojai vis daugiau juda. Europos piliečių keliaujančių po ES skaičius vis didėja. Ir šios abi tendencijos drauge padidino su tarpvalstybinė apsauga susijusių problemų skaičių. Dėl šių tendencijų e, manęs buvo paprašyta atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, ar ES galėtų, o jeigu taip, kaip ji galėtų tapti naudingesnė, e, sprendžiant šias problemas. E, Parengtoita ataskaita yra šio trumpo pristatymo pagrindas. E, Pat, pati ataskaita, tyrimo ataskaita susideda iš penkių dalių. E, daugiausiai dėmesio yra skiriama dabartinės situacijos apibūdinimui, taip pat yra apibūdinama ir apsauga, kurią numato 2000 metų Hagos konvencija. Visų pirma, pakalbėsiu apie egzistuojančias problemas. Taigi, su kuo susijusios tos problemos? kad aiškiai parodyčiau, kokį socialinį poveikį turi visos problemos, pateiksiu pavyzdį. Įsivaizduokime, turime airį, kuris gyvena Graikijoje, jis turi turto nusavybės Airijoje, bet gyvena kitoje ES valstybėje narėje. Jis sensta ir nori įgalioti savo sūnų tvarkyti nuosavybę Airijoje. Taigi jis Graikijoje parengė įgaliojimą ir suteikė sūnui įgaliojimus tvarkyti jo nuosavybės reikalus. Bet kyla klausimas, ar e, įgaliojimas surašytas Graikijoje galios Airijoje. Kitas pavyzdys e, dar geriau iliustruos problemą. Įsivaizduokime, Vengras miršta Ispanijoje. E, lieka jo dukra gyvenanti Prancūzijoje, tačiau e, ji turi psichikos problemų ir dėl to jai e, E, Prancūzijos teismas yra, jos atžvilgių yra išdavęs apsaugos orderį. Kyla klausimas, ar Prancūzijos apsaugos orderis galios Ispanijoje. Nes kyla klausimas, ar e, ta dukra galės priimti e, palikimą Ispanijoje. Ir visų tų problemų sprendimas priklauso nuo įvairių teisinių prievolių įvairiose valstybėse narėse, kurios dalyvauja šioje, šiame atveju, šioje situacijoje. Ir labai svarbu suprasti, kokios teisės nuostatos, kokios įstatyminės nuostatos čia galioja. Ir pažvelgus į tą įstatyminę bazę, akivaizdu, kad ta įstatyminė bazė labai įvairiose šalise smarkiai skiriasi, E, čia dalyvauja daug institucijų ir teisės aktų. Šios skaidrės viršuje matome privatinės tarptautinės teisės e, Hagos konvenciją. Ir aš šiek tiek vėliau pakalbėsiu apie tai, kokiu problemu sukėlė tą 2000 metų Hagos konvenciją. Be to yra ir kitų teisės aktų, kurie turi poveikio šiai sričiai. Pavyzdžiui, turime e, Hagos konferencijos e, Liepos 17, metos, 17 e, dienos konvenciją, taip pat turime ir 78 e, metų Hagos konvenciją bei taut, jungtinių tautų 2006 metų neįgaliųjų asmenų konvenciją, apie kurią bus kalbama ir šiame posėdėje. Be to turime daug teisės aktų ir Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, čia turiu galvoje ir Briuselio režimą, Briuselio reglamentą, Romos reglamentą, paveldėjimo reglamentą, apsaugos reglamentą. Taigi tų teisės aktų yra daug, tačiau ne vienas iš tų teisės aktų nėra konkrečiai skirtas pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugai. Ir dauguma ES teisės aktų užmanytai nereglamentuoja e, pažeidžiamų suaugusių asmenų statuso. Yra ir kitų teisės aktų, pavyzdžiui, įrodymų e, rinkimo srityje, bet e, jie taip pat netaikomi pažeidžiamiems asmenims. Taigi yra daug taikomų teisės aktų, yra daugybė organizacijų, kurios turi įtako šioje srityje. Ir dėl tų milžiniškų skirtumų, dėl tos didelės įvairovės kyla problemų, kyla tų teisės aktų sąveikos problemų. Ir be to, tarptautinių lygių patvirtinti teisės aktai yra nedaug kur ratifikuoti. Pavyzdžiui, Hagos atstovavimo konvencija ratifikuota tik trijose ES valstybėse narėse ir dar vienoje šalyje - Argentinoje. Taigi, tokie tarptautiniai teisės aktai galėtų turėti įtakos, bet jų poveikis yra labai ribotas. Ir iš tikrųjų yra tik vienas konkretus teisės aktas m, mm, skirtas šioms problemus spręsti, tai yra 2000 metų Hagos mm, pažeidžiamų asmenų apsaugos konvencija. Ši 2000 Hagos apsaugos konvencija buvo patvirtinta 2000 metų sausio 30 dieną, o įsigaliojo 2009 metų pirma, sausio 1 dieną. Šiuo metu tik devynios valstybės yra ratifikavusios šią konvenciją - Austrija, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija ir Škotija, kuri yra jungtinės karalystės sudėtyje ir nuo šių metų kovo ketvirtos dienos ir Monakas. Dar septynios valstybės pasirašė konvenciją, bet jos dar neratifikavo. Tai yra Kipras, Graikija, Airija, Italija, Luksemburgas, Niderlandai ir Lenkija. Pačioje ataskaitoje nagrinėjau visas šešias konvencijos dalis. Pirmoje dalyje yra pateiktos apibrieštis pagal konvenciją, antroje dalyje e, kalbu apie įvairias konvencijos taikymo ribas e, trijose sritise - privatinėje, viešoje teisėje, administracinėje teisėje. Ir taip pat ataskaitoje kalbu ir apie tai, kad konvencija nereglamentuoja vienos srities, tai yra privalomo, privalomo įgaliojimo arba privalomo įgaliojimo liudijimo. Ir aš dabar nepristatinėsiu visų ataskaitos ir konvencijos dalių, tiesiog pakalbėsiu apie keletą problemų, kurias nustačiau remdam, rengdamas ataskaitą. Visų pirma, apibrieštis kas visų pirma yra pažeidžiama padėtis, kas yra pažeidžiamas asmuo, e, kad, e, ir, kad jis galėtų pasinaudoti konvencijos apsaugą. Pavyzdžiui, moteris vardu Dafne patenka į avariją Austrijoje ir po avarijos nebegali vaikščioti, sėdi invalido vežimėlėje. Jis savo broliui e, suteikia įgaliojimus ir tada kyla klausimas, ar tas įgaliojimas patenka į šios konvencijos taikymos rytį ar ne. Kalbėdamasi su šioje srityje dirbančiai žmonėmis, su notarais, aš supratau, kad to kyla tokių problemų dėl apibriešties, nes pats asmuo e, galbūt ir nėra pažeidžiamas, bet jam gali tekti prašyti tokio statuso, kad jis galėtų gauti apsaugą kitoje valstybėje. Panašių problemų kyla ir su notaro parengtais įgaliojimais, kai E, as, rengiant tą įgaliojimą asmo nėra pažeidžiamas, bet tas pažeidžiamumas atsiranda vėliau. Taigi tuo įgaliojimu surašymo metu, metu asmo nėra pažeidžiamas, bet tampa pažeidžiamas vėliau. Taigi kyla tokio pobūdžio problemų. Ir dabar pereisiu prie tų problemų. Taigi tos pagrindinės problemas galima suskirstyti į keturias kategorijas. E, vienas dalykas problemos susijusios su pačia konvencija, kitos, kita problemų kategorija yra tos problemos, kurios ir toliau egzistuos, net jeigu konvenciją ratifikuos visos valstybės narės. Ir čia skaidrėje ir matote pagrindinės išvardytas problemas, jos susijusios su pažeidžiamumo tipu, su priemonių tipu, taip pat su E, pripažinimo ir fakultatyvinio sertifikato e, problemos. Teisinį pagrindą suteikia ES veikimo sutarties 81 straipsnio antros dalies ACEF punktai Mano nuomonė šioms problemoms spręsti tinkamiausias teisės aktas būtų reglamentas. Labai svarbus pasisakymas. E, jūs e, greit prabėgote skirtingomis temomis. Dabar suteiksiu žodį poniai. E, ponui iš mūsų komiteto. Pirmiausia, dėkoju Teisės reikalų komitetui, kad man ir mano kolegai suteikė galimybę uh, pristatyti šios studijos tikslą ir pagrindinius e, pagrindinės išvadas. Pirmiausia, čia aptariami du klausimai. Ar ES priemonių prieimimas dabar e, pagerintų saugusių pažeidžiamų žmonių e, padėtį tarptautinės problemos atveju? Pirmiausia, turime analizuoti tarptautinės apsaugos problemas, kurios dabar yra sprendžiamos ES Ypač kalbame apie tokias aplinkybės, kai reikia pasverti Hagos konvencijos priimtos 2000 metais dėl tarptautinės saugusių žmonių apsaugos išvados vadovaujamės precedentų teisė, teismo registrais, interviu su praktikais. Dėmesį sutelkėme į tris valstybės narės - Prancūziją, Italiją ir Junktinę karalystę. Tose valstybėse padėtis atspindi mūsų nuomonę kitų valstybių narių padėtį. Prancūzija iš tiesų yra ta valstybė narė, kuri jau ratifikavo Hagos konvenciją kartu su Austrija, Estija, Suomija, Vokietija ir Čekijos Respublika. Italija e, tuo tarpu yra ta valstybė narė, kurios konvencijos ši dar nesaisto ir savo, šioje srityje vis dar taiko savo vidaus taisyklės e, susijusią su privatinė tarptautinė teisė. Lygiai taip pat padėtis Italijoje atspindi. Pa, e, kitų valstybių neratifikavusių šios konvencijos padėtį, tokių kaip e, Belgija, Niderlandai, Lenkija ir Ispanija. Junktinė karalystė buvo pasirinkta dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, jos teisinė priežastis akivaizdžiai skiriasi nuo Prancūzijos ir Italijos teisinių tradicijų. Antras dalykas, Junktinė karalystė, kaip jau buvo pasakyta, laikosi nevienodo požiūrio į Hagos saugusių asmenų apsaugos konvenciją. Junktinė karalystė ratifikavo konvenciją e, Škotijoje, tuo tarpu Anglijoje ir Velse ir Šiaurės Airijoje ir toliau e, konvencija. E, E, kaip ir egzistuoja, bet iš tiesų tos šalis nėra e, pasirašytos konvencijos. Mūsų tyrimas parodė, kad e, iškyla praktinių sunkumų, kai reikia e, užtikrinti tarptautinę saugusių žmonių apsaugą kiekvienoje iš valstybių narių. Tačiau reikia padaryti labai aišku skirtumą. Valstybės narės, kurios nėra pasirašytos Hagos konvencijos, toliau išlaiko nepatenkinamą padėtį bendrai. Tuo tarpu valstybės narės, kurios jau yra pasirašęs konvenciją, susiduria su tam tikrais sunkumais šioje srityje tik tada, kai reikia bendradarbiauti su valstybėmis, kurios dar nėra pasirašęs tos konvencijos. Taigi, e, tokia padėtis iškyla, e, kai t, e, pirm, pasirašytos valstybės administracija neturi galimybės panaudoti visų konvencijos nuostatų. Pateiksiu pavyzdį. Įsivaizduokime, kad prancūzijos e, pilietis e, kad suaug, žmogus gyventis Prancūzijoje suaugęs naudojasi apsaugos priemonė, kurią priėmė Prancūzijos turtas, nes e, yra paskirtas asmuo, kuris e, tvarko jo asmeninį turtą ir finansinius interesus. Įsivaizduokite dabar, kad tas žmogus nusprendžia persikelti kitą valstybę. E, kur gyvena jo piliečiai. Jeigu ta valstybė bus Hagos sutartį pasirašyti sutartis, tokia kaip Austrija, tada suaugsėsis ir jo administratorius galės, jo turto tvarkytojas galės iš karto Austrijoje e, perimti Prancūzijoje taikytas priemonės. Ir lygiai taip pat e, turbūt prašys Austrijos administracijos pagalbos, jeigu reikės. Be to, jo aplinkybės galės labai lengvai būti pristatytos Austrijos administracijai pagal konvenciją, jeigu tik suaugusio žmogaus interesams to reikia. Tokių galimybių turbūt nebūtų, jeigu suaugusysis pažeidžiamas žmogus persikeltų į Italiją ar Belgiją, kurios nėra pasirašytos Hagos konvencijos. Ir uh, e, saugusių, pažeidžiamų saugusių žmonių teisės ir apsauga uh, gali ten neturėti deramo efektyvumo, kuris būtų numatytas pagrindinių teisų hartijoje ir jungtinių tautų atitinkamose konvencijose. E, mūsų studija parodė, kad Hagos konvencija, kai ji visiškai išnaudojama, e, išsprendžia visas pagrindinės problemas susijusias su saugusių žmonių apsauga. Ta padėtis, ženkliai, padėtis Europoje ženkliai pagerėtų, jeigu konvencijos principai taptų bendras visų valstybių narių paveldas. Iš esmės egzistuoja du būdai, kuriais ES gali sukurti visos Europos masto sistemą taikoma e, pažeidžiamų suaugusių žmonių apsaugai per sienas, laikantis Hagos suaugusių žmonių apsaugos konvencijos. Pirmas variantas būtų įgyveninti ES teisėkūrinės priemonės, vadovaujantis ES veikimo sutartis 81 straipsnių, kuris yra sukurtas remiantis konvenciją ir galbūt net nukopijuoja kai kurias jo nuostatas. Antras variantas būtų pasinaudoti ES išornę kompetenciją, suteikti leidimą ir net pareikalauti valstybės narės, kuri dar nėra to padariusi, ratifikuoti arba pasirašyti Hagos saugusių žmonių apsaugos konvenciją tarnaujant ES interesams vadovaujantis 81 ir 216 straipsnio e, veikimu. Kalbu apie ES veikimo sutartį. Mūsų nuomonė, ES negali tapti Hagos konvencijos šalimi. Hagos konvencija gali pasirašyti tik pavienės suverenios valstybės. Mes manome, kad pastarasis variantas, pasitelkiant ES išorinę kompetenciją, būtų prioritetinis. Jo pagrindinis pranašumas yra tas, kad yra suderinamos teisinės priemonės, kurios tarptautiniu mastu egzistuoja valstybėse narise ir trečiosiuose šalise. O trečiosios šalis panašu, kad toliau ratifikuos e, pasaulinio masto dokumento ateityje. Visos valstybės narės tokiu būdu galėtų naudotis Hagos suaugusių žmonių apsaugos konvencijos pranašumais ir Europos valstybėse, ir valstybėse susijusiuose, e, kurios nėra ES valstybės narės. Mūsų siūlotas metodas didelė dalime atitinka 66 metų, 96 metų Hagos konvencijos vaikų apsaugos principus. Ir jeigu tas e, principas būtų e, pritaikytas, e, vis tik turėtų būti galimybė priimti ES teisinės priemonės, kuriomis būtų pagerinta Hagos konvencijos gale jos veikimas. Ši papildoma priemonė suteiktų galimybę ES pašalinti kai kuriuos konvencijos trūkumus, pirmiausia pagerintų jos veikimą. Mūsų studijoje yra išaiškintos penkios galimybės pagerinti ES teisės aktais padėtį, darant prielaidą, kad Hagos konvencija sukuria vienodą pamatinį mechanizmą, kuris būtų taikomas e, suaugusiųjų apsaugai per sienas visoje Europoje. Paminėčiau du pagrindinius E, pagerinimo būdus. Pirmiausia, galėtume sukurti tam tikrą Europos galių sertifikatą, kuris yra suteikiamas tengiantis apsaugoti saugomus žmogų. Jis supaprastintų procedūras ir e, būtų aiškiau apibrieštas atstovų, e, apibriešti atstovų įgaliojimai ir notarų sprendimai. Europos paveldo sertifikato patirtis būtų naudinga uh, kuriant tokį sertifikatą. Antras dalykas turėtų būti išnagrinėta galimybė leisti pačiam suaugusiem pasirinkti kartu su jo e, e, atstovo e, sprendimu, kurios valstybės narės teismai užtikrins jo apsaugą, ypač jeigu, e, jeigu e, tie E, tos valstybės teismai yra pasirenkami apsaugoti jo atstovą. Aš mielai pateiksiu ir daugiau pavyzdžių e, iš studijos ir dabar e, klausiu, lauksiu jūsų komentarų ir atsakymų. Ačiū. Ačiū dabar Žuel Lung. No. No, thank you. Professor Franzina illustrated both the Ačiū profesorius Franžina iliustravo mūsų abiejų pavyzdžius. Toliau, ponė Beržeron. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū visiems kalbėjusiesiems, kurie puikiai apibrėžė problemą. Mes suprantame, kad nedaug yra daroma pažeidžiamiams saugusiems žmonėms, bet vis tik taigi 35 procentai saugusiųjų labai greitai viršė 65 metus, 2 procentai viršys 80 metų. Mes turime ES mastu sukurti gerus teisės aktus, tokių e, saugusių žmonių apsaugai, bet vis tik tai matome, kad tie piliečiai e, nusipelno tokios pat apsaugos kaip ir kiti, jie nėra kažkokia tai antrailė kategorija, jie pagal įstatymą yra lygus ir jie gali keliauti Europoje iš vienos vietos į kitą, todėl dabar netidėliojant reikia priimti būtinus teisės aktus. Aš nenoriu grįžti prie visko, kas jau buvo pasakyta. Problema buvo labai aiškiai apibriešta. Buvo paminėti Hagos konvencijos aspektai. Hagos konvencija yra tas teisinis dokumentas, kuris e, tobulai tarnauja savo tikslui, bet jo dar neratifikavo labai daug valstybių narių, todėl iš esmės jis nėra taikomas. Ir aš nežinau, kodėl uh, ES savas teisės aktas e, sukurtų kažkokių tai problemų. Priešingai, aš manau, kad mes galėtumėm pereiti Hagos konvencijos pagrindinės kryptis, gairias, jas pritaikytume mūsų aplinkybėms, jūs tai aiškiai parodėte, šioje konvencijoje yra ir tam tikrų trūkumų, ES sistema leistų pagerinti padėtį, Europos sertifikatas sukurtų uh, papildomų teisių, apsaugotų teisės e, pažeidžiamis asmenims, kurie krausus iš vienos valstybės į kitą. Labai svarbu, kad būtų parengtas ir pažeidžiamo asmenų registras. Jūs žinote, kad tokie žmonės neretai neturi teisės pasirašyti sutarties O sutartisgi labai paprasta. Esminius dalykus savo gyvenimui nusipirkti reikia pasirašyti sutartį. Ir dabar dėl to e, jiems reikia atstovo. Europoje tie žmonės kiekvieną dieną susiduria su sunkumais, jiems reikia apsaugos. Ateis laikas, kai mums visiems tokios apsaugos reikės. Europa labai sensta. Ir aš linkiu jums visiems taip pat labai ilgai gyventi ir pasenti. Šis pranešimas yra labai svarbus ir ne tik todėl, kad uh, aš jį sprendžiu, aš jį rengiu, Mes supraskime, kad yra labai daug žmonių, kurie pasiekia garbingo amžio, kurie patiria įvairių sunkumų gyvenime avarijų, kurie turi psichiatrinių, psichologinių problemų. Labai ačiū, kad tiek daug dėmesio yra skiriama šiam pranešimui. Ir aš pasisakau už ES teisės aktus, aš nemanau, nematau, dėl kokios priežasties juos reikėtų atmesti. Ir Europoje turėtumėm pripažinti tam tikro globėjo statusą, bet tuo pat metu prieš tai turime apibriežti pažeidžiamo žmogaus statusą. Ja, Dank für die Aus Ačiū kolegoms. Aš norėčiau šioje diskusijoje atkreipti dėmesį iš tai, kokį aspektą. Demografinis senėjimas pasižymi tuo, kad senyvo amžiaus žmonių skaičius Europoje didėja ir didės. Ir tie žmonės yra vis labiau pažeidžiami ir būtent jiems Europoje reikia teisinių e, sąlygų, teisinių reglamentavimo, kuris užtikrintų jų gyvenimą, orų gyvenimą. Kitas dalykas, galvodami apie gyventojų mobilumą Europoje, turėtume atsižvelgti į tai, kad žmonės, kuriems reikalinga slauga, dažniausiai lieka šeimose ir tai yra iš dalies šeimos pareiga ir prerogatyva, tačiau mes turime galvoti ir apie mobilumą Europoje slaugą ir priežiūrą ir taip pat turime galvoti apie tos iššūkius, kurie kyla teisinėje srityje. Vokietijoje vyksta diskusija dėl to, kiek slauga gali tapti organizuoto nusikalstamumo apraiška, kadangi yra tokių grupuočių, kurios tiesiog gviešiasi į ligonių kasų tokiems asmenims skirtas lėšas. Europoje reikia užtikrinti, kad ir namuose e, siūlomos slaugos kokybė pagerėtų ir kad žmonės nebūtinai turėtų būti perkeliami į valstybės slaugos namus. Taigi mes turėtume bandyti išspręsti šį klausimą Europoje, surasti galimybę oriai gyventi ir senyvo amžiaus žmonėms ir žmonėms su negale. Uh, Ar kas nors iš svečių norėtų atsakyti į pateiktus klausimus? Um, I'm not really providing an answer to iš tikrųjų negalėčiau pateikti atsakymo, tiesiog norėčiau patikslinti vieną aspektą, kad siekiant apginti pažeidžiamus suaugusiosius yra keletas skirtingų aspektų. Vienas dalykas yra pagalba, e, kurią teikia viešojo, viešojo ar privataus sektoriaus struktūros siekdamos padėti žmogui. O mes savo tyrimę dėmesį skyrime į privačiosios teisės aspektus, kurie galėtų padėti apginti tuos suaugusiosius asmenis. Mes siekime įvertinti teisės sistemas pagal tai, ar asmuo yra pažeidžiamas su negale ir galvojame ir siekime išsiaiškinti galimybę paskirti jam įgaliojimą, įgaliotinį ir taip pat įgaliojimo apimtis siekime įvertinti priklausomai nuo to, ar jisai siekia pirkti turto. Taigi yra įvairiausių aspektų susijusių su saugusių asmenų apsauga. Tačiau, kai kalbama apie pažeidžiamųjų suaugusių asmenų apsaugą pagal Hagos konvenciją, mes pirmiausia turime omeny privačiosios teisės aspektą. Tai yra, žinoma, vienas iš tų aspektų, kurie buvo atspindėti mūsų tyrimė. Um, just... Aš norėčiau papildyti, pasakydamas dar vieną dalyką pagrindinė problema yra susijusi su pažeidžiamais vyresnio amžiaus žmonėmis, tačiau pažeidžiamo senyvo amžiaus žmogaus koncepcija ir kiek kitokia, jis skiriasi nuo pažeidžiamo e, saugusio žmogaus apskritai. Vienas dalykas, ar asmuo yra pažeidžiamas dėl to, kad jisai būdamas 20 pateko į avariją ir tapo neįgalus. Ir kitas dalykas, suaugęs pažeidžiamas asmuo pagal Hagos konvenciją ir jos pasiūlymus tiesiog yra kalbama apie platesnio masto saugusių žmonių apsaugą. Dėkuoju svečiams už tai, kad atvykote pas mus į mūsų komitetą ir pasidalinote mintimis šiuo labai svarbu klausimu. Tikiuosi, jūs dar kartą išvystę ateityje. Dabar pratesime mūsų darbą ir kalbėsime apie Europos autorių teisių, ap, teisių modernizavimą ir apie autorinių teisių perkeliamumą. Okay, uh, ladies and gentlemen, may we continue, we are... Ponios ir ponai, mes turime tęsti savo darbą, kadangi vėluojame pagal grafiką. Jei norite diskutuoti, išeikite iš salės, prašau. May I start by welcoming our guests? Norėčiau pasveikinti svečius atvykusius į parlamentą, į viešąjį klausimą. Tema ES autorių teisių modernizavimas ir teisių perkelimumas. Komisija yra parengusi pasiūlymą šiuo klausimu ir jūri komitetas yra vadovaujantis komitetas parlamente. IMKO ir kultūros reikalų komitetas yra papildomi komitetai, kurie taip pat dalyvauja šio pasiūlymų aptarime. Galbūt pradžioje reikėtų pristatyti mūsų svečius. Pirmiausia, kalbės Mar Martin Prot iš Connect direktorato, taigi jums žodis iš karto. Jums skirima daugiau, nedaugiau kaip 10 minučių, prašau. Ačiū pirmininkė. Jūs jau paminėjote, kad komisija priėmė praėjusiu metu gruodžio 9 dieną pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo yra siekiama supaprastinti tenesnių paslaugų judėjimą vidaus rinkoje. Tai yra daugiu, daugelio iniciatyvų rinkinio sudėtinė dalis, iniciatyvų, kurias komisija pasiūlė siekdama skatinti skaitminės rinkos raidą. Šio pasiūlymo pavadinimas aiškiai pasako, kad reikia užtikrinti interneto paslaugų e, e, e, perkeliamumą. Yra siekiama konkretaus tikslo būtent užtikrinti tarptautinį perkeliamumą ir nesiekiama didesnių, platesnių tikslų. Šitas tikslas yra tik tai užtikrinti tarptautinę prieigą prie paslaugų, kurios yra teikiamos valstybėse narėse, e, e, skirtingose negu įprastinė vartotojo gyvenamoji vieta. Kodėl tai buvo svarbu? Vyksta diskusijas dėl teritoriškumo principo ir autorių teisės kontekste tai yra labai sutingas klausimas. Praėjusiais metais taryba, e, komisija pristatė komunikatą, dabar naują komunikatą ir jinai imasi veiklos žingsnis po žingsnio užtikrindama šitų paslaugų perkeliamumą. Tai yra tikslingas pasiūlymas ir plačiai siekiantis ir jisai atitinka vidaus rinkos nuostatas. Reikėtų prisiminti, kad šitas pasiūlymas išeina už autorių teisių ribų, kadangi čia yra kalbama apie internetinės paslaugas, jos yra apimama, apimamas ne tik tai tos, kurios užtikrina autorių teisės įstatymais saugomą turinį. Pavyzdžiui, sporto renginiai įtraukiami taip pat. Jeigu siekiate suformuluoti taisyklės, pirmiausia, reikėtų grįžti prie autorių teisų apibrėžčių, tačiau paslaugų teikėjas taip pat turi įgauti tam tikras prievolės arba įsipareigojimus. Aš vėliau paminėsiu kai kurios šio pasiūlymo straipsnius. Aš jau sakiau, kad taikymos rytis yra pirmiausia internetinės paslaugos, svarbu, kad jos būtų teikiamos teisėtai ir apibrieštyse yra kalbama apie paslaugos, kurios yra e, teikiamos laikantis turinio autorių teisių apsaugos. Ir žinoma, pirmiausia yra kalbama apie tas paslaugos, kurios yra teikiamos e, vartotojo gyvenamoje vietoje ir apie jų prieinamumą užsienyje. Mes siekiame apriepti tas paslaugos, kurio, už kurias yra, e, e, yra reikia mokėti, kurias gauti reikia registruotis internete. Diskusijos šiuo metu vyksta taryboje ir jų metu ryškėja galimybė tekste atsižvelgti ir į tas paslaugas, už kurias mokėti nereikia, užsiregistravus. Pavyzdžiui, tai būtų reklamos paslaugos ir taip pat bendros transliavimo paslaugos be licenzijos mokesčio. Šiame pasiūlyme yra pasirinkta dviejų ramšių struktūra. Pirmiausia yra e, svarbiausias ketvirtas straipsnis yra e, laikomasi teisinės prielaidos, pagal kurią prieiga prie paslaugų užtikrinama įprastinės gyvenamosios vietos šalyje. Tačiau užtikrinant, kad vartotojas turi teisę naudotis internetiniu turiniu e, tų paslaugų, kurios laikinai yra e, teikiamos iš užsienio. Taigi, tokia teisinė nuostata turi padėti paslaugų teikėjams teikti paslaugas savo šalyje ir taip pat e, tiems užsiregistravusiems e, paslaugų gavėjams, kurie gyvena kitoje ES valstybėje. Kitas dalykas yra labai, taip pat labai svarbus, tai yra prievolės paslaugų teikėjui. Mes norime padėti ne tik tai jam padėti užtikrinti paslaugų uh, perkeliamumą, bet mes ir norime, kad šitas perkeliamumas, kuris yra siūlomas e, e, e, vartotojui, būtų įvertintas kaip proporcinga prievolė. Taigi paslaugų teikėjas turi užtikrinti tą pačią paslaugų kokybę, kaip ir vartotojui būnant įprastos gyvenamosios vietos šalyje. Kaip ir įprasta, priimant teisės aktus, yra numatytas ir straipsnis, kuriuo yra už, užtikrinama, kad prievalių negalima išvengti. Į, tiesiog sudarant e, tam tikras e, sutartis tarp paslaugų teikėjo ir paslaugų gavėjo. Taigi aš savo pasisakymo pradžioje jau sakiau, kad tai yra priemonė, kuri atitinka vidaus rinkos e, principus. Mes kalbame apie reglamentą ir jis bus įgyvendintas po tam tikro laiko tačiau jam įsigaliojus jis bus tiesiogiai taikomas rinkoje ir jisai tiesiog nustatys tuos santykius tarp privačių šalių. Todėl labai atsargiai reikėtų siūlyti nuostatas, kadangi pirmiausia reikalingas rinkai nuspėjimumas ir aiškumas. Ir kita vertus, kai jūs reglamentuojate sritį susijusią su naujausiomis technologijomis, kai tada yra pasir, pasir, pasirimama įvairiausiais įrodymais. Taigi reikia e, pasitelkti įvairiausius principus, kurie leidžia nustatyti įprastą vartotojo gyvenamąją vietą. Taryboje diskusijos vyksta žengėme į priekį ir dėmesys šiam pasiūlymui yra pakankamai didelis. Aptardami šitą pasiūlymą su valstybėmis narėmis mes turime užtikrinti tinkamą pusiausvyrą šiame trikampyje. Pirmiausia, įprastinė gyvenamoji vieta jos koncepcija, tai e, patikrinimo verifikacijos e, galimybės ir taip pat e, reikia įvertinti galimą laikiną vartotojo gyvenamąją vietą. Taigi labai svarbu pateikti įprastinės gyvenamosios vietos apibriežti pagal šitą reglamentą. Taip pat reikėtų nurodyti, kokios yra patikrinimo priemonės leidžiančios įvertinti vartotojo įprastinę gyvenamąją vietą. Tai yra du svarbiausi dalykai, į kuriuos mes turime sutelkti dėmesį ir nepriboti perkeliamumo e, funkcijos tarp įprastinės gyvenamosios vietos ir laikinosios vartotojo gyvenamosios vietos. Mes kalbame pirmiausia apie paslaukas, į kurias yra sumokėta ir tuo atveju vartotojas turi teisę judėti laisvojoje rinkoje ir nebūtinai turi būti pakeitę savo įprastinę gyvenamą vietą. Ačiū. Uh, are... Ačiū. Dabar Richard Rosenberg kalbės Engineering of the Sky pakalbės apie šio pasiūlymo techninius aspektus. Uh, Labas rytas, aš esu Richard Rosenberg. E, pirmininkas prašo kalbėti 10 minučių, nedaugiau. E, aš 20 metų dirbu technologijų srityje, pastarosius 15 metų dirbu Sky bendrovėje, esu inžinerijos skyriaus vadovas ir esu atsakingas už interneto video paslaugas nuo pat pradžios, kai 2011 metais Sky televizija pradėjo transliuoti internetu. E, šiandien 10 minučių norėčiau skirti techniniams ir operaciniams iššūkiams susijusiems su paslaugų perkeliamumu. Na, trumpas, trumpai apie Sky, apie principus, kuriuos mes taikome e, užtikrindami paslaugų e, E, perkeliamumas. Kai yra e, viena pirmaujančių pramoginių bendrovių e, Europoje. Mes prie Europos BVP kasmet prisidedame maždaug 10 milijardų eurų, turime 21 milijoną klientų visoje Europoje, Vokietijoje, Airijoje, Junktinėje karalystėje. Iš esmės mes esame optimistiška bendrovė, mm, tikime geresniu yra mūsų šūkis ir mes juo tikrai tikime. Mes tengiamės teikti kaip galima geresnės kokybės turinį, novatorišką turinį ir užtikrinti kaip galima geresnę klientų aptarnavimo kokybę. Mm, visoje grupėje mm, kasmet mes 7 e, milijardus eurų e, skiriame sporto ir pramoginiam turiniui. Mes užsakome ir patys e, gaminame pramoginį turinį Ir inovacijos yra vienas svarbiausių būdų, kaip užtikrinti tą turinį klientams. Ir SkyGo, SkyTV yra to pavyzdžiai. Ir mes taip pat stengiamės gerinti klientų aptarnavimo kokybę ir 400 milijonų e, eurų skiriame vien e, klientų kokybės gerinimui Junktinėje karalystėje. Dabar perinu prie tarp valstybinio paslaugų perkeliamumo. Mums tai yra labai įdomi naujovė, mes tikrai norime ją pateikti savo klientams, e, kurie žinoma yra mūsų visos veiklos centre. Svarbiausias dalykas yra tas, kad prireiks nemažai pastangų, kad mes veiksmingai galėtume užtikrinti perkeliamumą. Turime užtikrinti paprastumą ir naudingumą savo klientams, nepakenkdami uh, E, teritoriniam išimtinumui pagal mūsų dabartinės sutartis. Ir mes čia vadovaujamės trimis pagrindiniais principais. Pirmiausia, norime turėti galimybę užsitikrinti, kad per keliamumą e, užtikriname tikriems klientams, bet norime tai daryti nesikišdami jų privatų gyvenimą. Be teisinių prievolių yra ir moralinės prievolės. Mums labai svarbus klientų pasitikėjimas. Antras dalykas, mes, mūsų įprastos paslaugos konkuruoja su pasauliniais žaidėjais, su Netflix ir Amazon. Taigi mūsų atliekami patikrinimai turi būti veiksmingi, bet jie neturi e, sukelti neigiamų padarinių, pavyzdžiui, neturi apsunkinti registracijos proceso mūsų klientams. Tas procesas turi būti paprastas. Ir galiausiai mes turime sugebėti um, sukurti paprastą produktą ir laiku užtikrinti perkeliamumą. E, dėrėdamėsi su keliais šimtais e, turinio tiekėjų. Dabar perinu prie techninių ir veiklos iššūkių, operacinių iššūkių. Kaip jau sakiau, e, perkeliamumo įgyvendinimo procesas yra labai sudėtingas ir jį tikrai reikėtų deramai įvertinti. Mes turime įvairių OTT paslaugų įvairiose Europos rinkose turime sukūrę techninės platformas, kurios remia šias paslaugas ir tos platformos yra sukurtos taip, kad užtikrintų saveikumą su įvairiais trečiųjų šalių prietaisais. Taigi mūsų programinė įranga veikia planšetiniuose kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose, e, asmeniniuose kompiuteriuose, žaidimų platformose. Ir ta mūsų programinė įranga ir jos valdymas turi įvairių operacinių padarinių. Pavyzdžiui, kai vartotojas e, atnaujina savo prietaisą, mes turime atnaujinti savo programinę įrangą, kad mūsų paslaugos ir toliau galėtų veikti. Taigi mes dabar nagrinėjame perkeliamumo poveikį, bet iš esmės viskas susiveda į tai, kad e, visi pakeitimai turės būti atspindėti mūsų labai plačioje operacinėje įrangoje ir tai, ir programinėje įrangoje, ir tai tikrai bus sudėtingas procesas. Mes turime užtik, taip pat siekiame užtikrinti kokybiškas internetinės ir video paslaugas klientams. Mm, e, kokybė E, internetinė, teikiant internetinę video paslaugą yra susijusi ne tik su vaizdo kokybė ar pikselių skaičiumi. Tai susiję ir su kliento patirtimi ir tą kliento patirtį mes nuolat siekiame gerinti. Ir būtent čia Sky e, investuoja daug, stengiamės, kad mūsų infrastruktūra E, tiktų atskiriems paslaugų teikėjams. Mes taip pat mm, stengiamės e, pagerinti žiūrėjimo patirtį, kai mūsų klientai keliauja užsienyje. Trečias dalykas. Mes taip pat turime, kaip galima veiksmingiau įgyvendinti mm, gyvenamosios vietos patikrinimus. Tai yra sudėtingas procesas. Mes E, labai rimtai vertiname mūsų turinio ir mūsų klientų duomenų saugumą labai rim, e, saugumą. Ir e, gyvenamosios vietos patikrinimai yra reikalingi tam, kad kliento pasirinktas mokėjimo būdas būtų e, susijęs su to kliento gyvenamosios šalies banko sąskaita, bet to nepakanka. Mums, mes manome, kad e, nuolatinių patikrinimų reikia, kad būtų išvengta piknaudžiavimo rizikos. Ir mes tikimės, kad e, reglamentas leis mums užtikrinti, kad galėtume pasinaudoti kliento pateiktais e, duomenimis, kuriuos jis pateikė registracijos metu. E, mes taikysime gyvenamosios vietos patikrinimus, e, užtikrindami teritorinį išimtinumą. Mm, ir bet kuriuo atveju mes nenorėtume taikyti papildomų patikrinimų, klientams, nes tai būtų sunku paaiškinti klientams ir techninių operacinių požiūrių būtų labai sunku e, viską patikrinti. Komisijos e, teisės aktų yra stengiamasi e, sumažinti teisinį netikrumą, tą teisinę fikciją. Na, mes laikysime, kad klientas visada bus namie, nepaisant to, kur, kurioje šalyje jis fiziškai keliautų. Ir mes taip pat stengsimės ne, nesikišti į autorinės teisės, e, laikysime, kad jos galioja kliento gyvenamojo šalyje ir manome, kad reglamentas čia yra naudingas, e, bet manome, kad reglamento nuostatos turi būti taikomos plačiai, kad jis būtų veiksmingas. Ir galiausiai norėčiau paminėti keletą dalykų, kuriais e, e, teisėkuros institucijos mums galėtų padėti. Visų pirma, ta teisinė fikcija, kurią aš minėjau, ji turi būti plačiai apibriešta ir čia neturi būti jokių išimčių. Antras dalykas - tikrinimai turi būti veiksmingi ir teisiškai privalomi. Trečia, turint galvoje tą laikino buvimo perspektyvą, mums atrodo, kad reikia tam tikrų laiko limitų, kad būtų galima įgyvendinti veiksmingo patikrinimo reikalavimus ir galiausiai pereinamasis laikotarpis, turint galvoje, kad operacinių požiūrių bus labai sunku visą tai gyvendinti. Mes siūlome 12 mėnesių perinamąjį laikotarpį, kuris prasidėtų praėjus šešiems mėnesiams nuo reglamento patvirtinimo, kai teisinė fikcija yra neprivaloma. Ir tai suteiks galimybę paslaugų teikėjams užtikrinti perkeliamumą iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bet taip nebūtų taikomos sankcijos tiems, kurie negalės to įgyvendinti. Ačiū, dėkoju Jums už galimybę pasisakyti ir dabar esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Uh, uh, uh, dėkoju už Jūsų pristatymą, o dabar kalbės Agustin Roina Europos vartotojų organizacijos vyriausias e, teisės ekspertas. Kalbės apie šį pasiūlymą vartotojų adresu. Dėkuoju. Aš iš tikrųjų atstovauju Europos vartotojų asociacijai ir tai yra nepriklausomų vartotojų asocia... organizacijų asociacija ir mes įvertiname ir ES politikos žingsnius. Iš tikrųjų šitas momentas aptarti pasiūlymą yra labai tinkamas. Mes kalbame apie autorių teises, tačiau reikėtų prisiminti, kad čia susikerta tiek daug interesų, kurie yra kartais ir konfliktiniai. Todėl Europos teisės, teisės kūros subjektai ir nacionaliniai teisės, teisės kūros subjektai turi atsižvelgti į tuos potencialius konfliktus. Aš norėčiau pakalbėti apie vartotojų interesų apsaugą ir paminėsiu, kaip mes vertiname šis diskusijas dėl šio teisėkuros akto pasiūlymo reikėtų priminti Europos parlamento rezoliuciją priimtą 15 metų Liepos mėnesį, kurioje parlamentas paragino pažvelgti į autorių teisų apsaugą iš vartotojų teisų apsaugos perspektyvos. Ir parlamentas suvokė, kad labai svarbu ES autorių teisės nuostatose numatyti ir vartotojų apsaugą. Taigi komisija pateikė šitą pasiūlymą, kuris yra orientuotas į vidaus rinką, tačiau jisai yra susijęs ir su vartotojais. Ir todėl reikia pagalvoti apie tuo, tą poreikį, kuris kyla vartotojui, kai jisai kyla, keliauja į užsienį, nebūtinai e, sudaręs e, internetinių paslaugų teikimo sutartį. Taigi mes čia siekiame apsaugoti tuos vartotojus, kurie keliauja ir tuos, kurie turi prieigą prie teisėtų paslaugų savo valstybėje. Ne visose ES valstybėse situacija yra panaši. Reikėtų pirmiausia suvokti, kad autorių teisės yra tiesiogiai susijusi su vartotojais. Todėl čia šioje srityje reikia užtikrinti pakankamai teisinio aiškumo ir kad e, bendrovės galėtų pateikti šitas e, e, perkeliamas paslaugas. Kalbant apie šitą pasiūlymą, reikėtų pasakyti, kad Marija informavo apie svarbiausius šio pasiūlymo aspektus taikymo sritį. Čia yra kalbama apie paslaugas, kurioms reikalinga pirmiausia pasirašyti sutartį. Ir kai sutartis yra pasirašyta, jūs galite gauti ir užtikrinti galimybę perkelti šitas paslaugas būnant užsienyje. Taigi, pirmiausia, tos paslaugos yra teikiamos užsiregistravus Ir čia reikėtų e, pirmiausia turėti omenyje, kad turi būti pasirašyta sutartis. Kitas labai svarbu aspektu, tas yra tai, kad perkelimumui netaikomas koks nors laiko arba termino limitas apskritai yra kalbama apie bendrą perkeliamumą, kai asmuo keliauja atostogų arba darbo tikslais arba pagal Erasmus programą ir todėl būtų galbūt uh, nurodyti tam tikrą laiko limitą, kai vartotojas keliauja į užsienį. Pagal šitą reglamentą yra numatyta prievolė e, paslaugos teikėjai užtikrinti paslaugų perkelimumą, nesuvaržant jo pasirašant kokias nors papildomas sutartis. Taigi e, šita nuostat turėtų būti taikoma ir dabartinėms sutartims. Apie, buvo kalbėta apie tą teisinę fikciją. Ji yra labai svarbi užpykti už akių ginčiams atskirose valstybėse narėse. Tačiau reikėtų patikslinti kai ką, kai kalbame apie įprastinę gyvenamąją vietą, labai svarbu, kad šita nuostata būtų proporcinga ir nesuvaržytų vartotojo veiksmų laisvės. Kolega iš Sky kalbėjo apie tai ir kalbėjo apie tai, kad bendrovėms taip pat reikėtų užtikrinti pakankamai daug lankstumo. Tiesiog šitas e, reglamentas e, yra orientuotas ir į ateitį ir labai svarbu, kad kaip šitas reglamentas bus įgyvendintas, tačiau kaip ten bebūtų, juo negali būti pažeistas asmens privatumas. Taip pat reikėtų patikslinti štai ką. Jeigu perkelimui nebus norima nustatyti kokių nors konkrečių terminų ir jeigu to nebus reglamente, tai mūsų manime tai bus tam tikra uh, kliūtis, neleidžianti sutartyje numatyti tam tikro termino. Kitas dalykas - vartotojo galimybė gauti tas e, paslaugas, kurios vienu metu yra teikiamos keliose valstybėse. Pavyzdžiui, kai jūs keliaujate į užsienį, jūs galite naudotis tam tikrų paslaugų katalogu. Tačiau, kai mes kalbame apie perkeliamumą, susidurime problema, kad šitas katalogas gali būti skirtis nuo to, kuris yra užsienyje. Todėl reikėtų vartotojui apsispręsti, kokio paslaugų katalogų jisai norėtų. Ar jo e, kilmės valstybėje, įprastos gyvenimo vietos valstybėje ar užsienyje. Reikia užtikrinti ir pakankamą neutralumą, paslaugų e, neutralumą. Ir dar kitas dalykas, kuris, mano manimo, yra svarbu, tai yra stebėsena. E, ir galimų pažeidimų prevencija. Mes manome, kad komisijos pasiūlymas yra labai geras Iš tikrųjų, mes prašytume parlamento ir tarybos pritarti šiam pasiūlymui, žengti į priekį ir kitas žingsnis turėtų būti dar platesnė šių paslaugų reforma. Mes vartotojų asociacija turime tam tikrų lūkesčių susijusių su kitais žingsniais. Pirmiausia, reikėtų kalbėti apie perkeliamumą, o ne apie prieigą prie šitų paslaugų užsienyje. Todėl reikalingas atitinkamas teisėkoros e, e, aktas, turiu omenyje palidovinės televizijos ir kabelinės televizijos teisės aktus iš tikrųjų situaciją galima gerinti įvairiose srityse, tačiau reikėtų laikytis ir e, e, tam tikrų tarptautinių nuostatų. Mes neturėtume e, organizuoti kokiu nors revoliucijų, tačiau, pavyzdžiui, galvojant apie vartotojų interesus, galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus apribojimus ir išimtis. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų asociacija ir e, su komisija tikimės ambicingo pasiūlymo, inovatyvaus pasiūlymo, kuris atitiktų e, rinkos poreikius. Dėkuoju. Much, uh, well. now... Labai ačiū, o dabar suteiksiu žodį poniai. Cecilde Springa. Ji Europos yra Europos audiovizualinių kuriejų draugijos atstovė. Ačiū, ačiū. Kalbinės įvairovės dėlė aš kalbėsiu prancūziškai. Neturiu PowerPoint skaidrių, todėl klausykitės. Labai ačiū už tai, kad mane pasirinkote, kad pristatyčiau autorių a, nuomonės. Aš atstovauju Europos a, a, audiovizualinių autorių teisų tvarkymo asociacijai. Čia mes apimame a, naują žiniasklaidą, televiziją, vaizdinę medžiagą. Ir mūsų tarpė yra atstovų iš daugelio valstybių narių. A, Yra išsakyta nemažai komentarų dėl Europos komisijos parengto dokumentų. Aš pati juos e, turiu surinkus iš mūsų asociacijos anglų kalba ir galėčiau jums juos pateikti, jeigu norėtumėte. O kalbėdama aš norėčiau išskirti keturis punktus, per dešimt minučių visko negaliu aptarti, nors šis reglamento pasiūlymas ir tesusideda iš aštuonių dalių. Bet mums iškyla labai daug principinių klausimų, susijusių taip pat ir praktinių klausimų. Pirmiausia, dėl principinių klausimų. Mūsų uh, lentelėje yra, mums ant stalo yra pateiktas reglamento projektas, kuriame yra kalbama sukurti perkeliamumą per sienas priemonės ir paslaugų taikymui ir teisių perkelimui. Augustinas labai gerai kalbėjo, kad šis pasiūlymas iš esmės yra orientuotas į vartotoją. Ši prievolė yra e, apibrėžę autorių, teisėjų, autorių turėtojų teisės. Marija sakė, kad perkelimas yra organizuojamas juridinėmis priemonėmis, kuris susiję gyvenamosios valstybės narės vartotojo teisės su autorių teisėmis. Šis teisėkuros teisės aktas yra juridinių priemonių uh, juridinė priemonė, todėl mes aišku turime kalbėti apie teisų savininkus ir autorių teisės, bet taip pat turime e, žiūrėti, kaip e, jų problemos iškyla taikant teritorialumo principą e, daugia teritorinių atvejų atvejais, kai žmonės vienoje vietoje gyvena, kitoje dirba Ir matome, kad tokio tipo licencijos jau yra išduodamos. Politinių požiūrių autoriai neprieštarauja tam, kad būtų užtikrintas teisų perkelimas per sienas, to sąlyga, kad bus užtikrintas tų teisų naudojimasis ir tam tikras mobilumas ES rėmose, bet žinoma, turi būti nustatomos gana griežtos taikymo sąlygos. Pirmoji sąlyga, ir manau apie tai jau buvo labai aiškiai kalbėta, e, E, turime kalbėti apie perkelimą per sienas, o ne prieigą per sienas. Tai turi labai aiškių padarinių. E, paslaugų turėtojai gali ir toliau naudotis, e, teisų į paslaugas turėtojai gali ir toliau keliauti ES, bet tai nereiškia, kad pervažiuojantis tranzitu ES nori naudotis teritorinėmis teisėmis, kurios nenaudoja jo gyvenamojoje valstybėje. Tuo skiriasi perkelimas per sienas ir prieiga per sienas. E, pirmuoju atveju šio reglamento pasiūlymas ir jo juridinės sąlygos gali būti tinkamos ir autoriaus teisės e, turi būti užtikrintos tuo atveju, jeigu e, daugelio valstybių teisų turėtojas, tas vadinamasis keleto valstybių teisų turėtojas, deramai tvarko jam suteiktus įgaliojimus. Turėtume užtikrinti, kad e, paslaugos per sienas būtų teikiamos deramai, užtikrinant deramas teisės. E, suprantame, kad reikia labiau išaiškinti, kuo skiriasi e, teisų perkelimas ir prieiga prie teisų. Kitas dalykas yra teisės laikinumas, laikinas buvimas. E, es gyvenant vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Mes čia suprantame, kad reikia aiškiau e, vertinti valstybių narių e, padėtis ir skirtingas nuomonės šiuo klausimu, nes neretai nuomonės tarpusavėje kertasi. Mano nuomonė labai svarbu išsiaiškinti, šį tekstą detaliau, kai kalbame apie laikiną prieigą. Man atrodo, kad visos suinteresuotos pusės turi dalyvauti tose konsultacijose. Parlamentas, valstybės narės, paslaugų teikėjai ir vartotojų atstovai be abejo. Trečia sąlyga - reikia, kad valstybės narės geriau apibrieštų, kas yra gyvenamoji vieta. Tai yra pagrindinis dalykas e, šiame reglamente. Marija apie tai kalbėjo, e, paminėjo tai kaip trikampį Tai yra antrasis trikampio kampas. Kitas dalykas e, - vartojimas. Mes suprantame, kad vartojimas yra siejamas su gyvenamąją vietą ir suvokiame, kad e, apibriežti šiuos du aspektus yra labai svarbu. Taryba jau padarė pažangos, siekdama apibriežčių. Ji pirmiausia rėmėsi valstybė nare, kurioje uh, e, ornamentas turi savo gyvenamąją vietą. Čia mes, e, manome, einame teisinga kryptimi. Ir manau, kad Europos parlamentas taip pat turi suvaidinti gana svarbu vaidmenį, nustatant apibriežti. Perinu prie ketvirtosios sąlygos, kuri e, išplaukia iš pirmų dviejų sąlygų, tai yra laikina, laikinumo sąlyga ir gyvenamosios vietos sąlyga. Apibrieštyje turi būti laiskiai nustatyta, kad valstybė narė turi patikrinti žmogaus gyvenamąją vietą ir apibriežti e, e, gyvenimo laikinumą, jeigu toks bus nustatytas. Turime užtikrinti paslaugų perkeliamumą ir teisų perkeliamumą, bet komisijos tekste nėra numatyta mano įvardintų sąlygų patikrinimo procedūra. Mes manome, kad dokumentas yra neišbaigtas ir jį turi užbaigti parlamentas ir taryba. Turi būti numatyta prievalė valstybei nariai sutikrinti gyvenamąją vietą ir perkeliamumą negalima e, šios ryties palikti miglotos, kaip pavyzdžiui reikės pasirašyti sutartis, nes e, e turime sukurti e, autorinių teisų turėtojams palankesnės sąlygas. Reglamentas turi numatyti, visas reikalingas nuostatas, kad jį būtų galima tiesiog ir vienodai gyvendinti e, tarp operatorių, toks reglamento ir tikslas. Taigi būtinas e, gyvenamosios vietos patikrinimas ir laikino keliautojo apibrėžimas turi tapti prievalę valstybei nariai. Ir manau, kad bus galima numatyti tam tikrų išlygų sutartinė prasme. Tai labai svarbu jeigu šį tekstą norime tiesiogiai gyvendinti. Taigi reglamentą reikia, e, reglamentą reikia labai aiškiai numatyti visas pakeitimo galimybės, taryboje jau apie tai diskutuota, galbūt tai bus galima padaryti priedę, tačiau reikia, kad reglamente viskas būtų, pačiame tekste viskas surašyta. Negalime palikti šio proceso komitologijai, tai būtų gana sudėtinga ir neskaidru kalbant apie operatorius, ypač jeigu kalbame apie tiesioginį taikymą. Taigi labai svarbu, kad parlamentas ir taryba imtųsi, skirtų pakankamai laiko, kad peržiūrėtų šį tekstą, jį aptartų ir išanalizuotų parametrus. Komisijos poveikio vertinimo studijoje nėra e, iškelta, nėra apibrieštos problemos susijusios su šiuo tekstu. Ir aš norėčiau čia pasakyti, kad e, yra dar nepi, nepakankamai aiškiai apibrieštų dalykų. Gaila, kad tai dar nesurašyta į pateiktą į tekstą. Prieš baigdama norėčiau pakalbėti apie dar vieną aspektą - internetinių paslaugų tiekimas, e, apsaugoto turinio internet slaugų tiekimas, tai daugiausiai yra susijęs su e, žiniasklaidos, medijos paslaugų direktyva, e, kurią tuoj pristatys Europos komisija. Aš galėčiau pristatyti ir su šio pobūdžio paslaugomis susijusias prievalės, bet dėja tam nebeturiu laiko. Galiu tik tai pasakyti, kad šio pasiūlymo politinis tikslas mums, e, mūsų supratimu yra toks. Europos vartotojams reikia suteikti galimybių daugiau pasinaudoti saugomais darbais, pažiūrėjau, filmais, televizijos serialais, dokumentiniais filmais. Nesusiduriant su e, tarptaut kitos valstybės apribojimais. Paradoksas yra tas, kad tos filmus kuriantis autoriai už jų darbo platesnį naudojimą nebus atlyginami. Ir bendrai galiu pasakyti, kad šis teisės aktas turi būti išbaigtas, pasitelkiant kitą teisės aktą, kuriame bus kalbama apie atlyginimus e, garsinės ir vaizdinės medžiagos kuriejams Jeigu jų kūryba yra naudojama internete, tada tie žmonės iš platesnio vartojimo galės pasipelnyti. Ačiū. Much, madam. Labai ačiū, ponė. O dabar žodis. Charlotte Lund Thompson. Tarptautinės e, filmų kuriejų asociacijos federacijos atstovė ir Tarptautinės video federacijos atstovė. Pone Šarlot, žodis Jums. Um, member... Ačiū, pirmininkė, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, labai ačiū už galimybę pasisakyti šiandien šiuose klausimuose. Ačiū, kad surengėte šios klausimus. Manau, kad jie vyksta labai tinkamu metu, e, kai vyksta diskusijos taryboje ir kai keletas Europos parlamento komitetų pradeda nagrinėti šį pasiūlymą. Kalbu e, kino kuriejų, kurios vienyje FIAP asociacija vardu, tai yra e, Europos kino kuriejai, taip pat kalbu ir video turinio e, leidėjų e, vardu. Tai yra federacijos vardu, kurios nariai daugiausiai yra Europoje. E, kino gamin, gaminim, gamyba, kūrimas ir platinimas yra e, kultūros dalis ir aš dabar kalbu kuriejų, e, distributorių vardu ir manau, kad verta priminti, kad filmai yra kolektyvinio darbo rezultatas, nes kuriejai, autoriai, režisieriai, E, techninės e, komandos produceriai, distributoriai e, dirba iš vien. Prie šio proceso prisideda daugelis žmonių, kiekviena, kiekvienas jų yra labai svarbus, be jų indėlio filmai nebūtų kuriami ir filmai nepasiektų žiūrovų. Svarbu apie tai kalbėti, nes ES autorių teisių sistema yra meninės ir komercinės sėkmės e, Europoje pagrindas. E, autorių teisų sistema suteikia galimybę e, žiūrovams matyti kūrinius, taip pat užtikrina apsaugą, taip pat padeda kurti darbo vietas, pavyzdžiui, audiovizualinėme sektoriuje sukuriama 1,2 milijono darbo vietų visoje Europoje, visoje Europos Sąjungoje. Labai svarbu, kad mes ir toliau galėtume užsitikrinti kūrybą ir investicijas. Taip pat labai svarbu, kad būtų galima ir susigražinti investicijas, kurios yra daromos į filmų kūrimą ir distribuciją. Seselė minėjo atlyginimą ir žinoma labai svarbu, kad visiems autoriams būtų atlyginama. Bet žinoma, mes nekūrėme film, filmų vien tam, kad juos kurtume. Mes filmus kūrėme tam, kad jie pasiektų žiūrovą. Ir kalbant apie autorių teisės, svarbu, kad žiūrovai galėtų matyti filmus, bet verta prisiminti, kad Europa dar nėra vientisas žemynas, yra skirtumų, e, plačiajuoščio ryšio skirtumų ir reikia investuoti, e, reikia investicijų E, klientų labui, svarbu, kad mes tenkintume klientų paklausą visoje Europoje. Mano tikslas e, dabar yra e, suteikti perspektyvų filmų kuriejams, produceriams ir kalbant apie perkelimą, paslaugų perkelimą, čia vertėtų su, sureaguoti į Cecil e, pastabas, kad perkelimas ir liktų perkelimu ir kad mes ir toliau turėtume reikiamą komercinę laisvę pritraukti finansavimą e, firm, filmų kūrimui. Turime galvoti e, apie realybę. Kiekvienas filmas paprastai turi savo verslo planą, savo ekonominę realybę Ir norėčiau Jums parodyti, kodėl taip svarbu, kad mes ir toliau aps, išsaugotume komercinę ir sutartinę laisvę, e, bendradarbiaudami tarptautiniu mastu. E, sprendimus priimantis asmenys Europos parlamente ir kitur turėtų atsakingai priimti sprendimus, nes jie turi įtakos egzistuojančioms darbo vietoms, kultūriniai ir kalbiniai vairoviai. Tai svarbu ir E, gamybos etapu ir distribucijos etapu. Aš žinau, kad daug kas e, turi savo nuomonių, ar pokyčiai įvyks ar ne, bet nepakanka vien tikėti, turėti įsitikinimų. Reikia veikti atsakingai ir labai svarbu, kad e, būtų, sprendimai būtų priimami turint reikiamų įrodymų, reikiamos e, informacijos ir tikiuosi, kad aš čia dabar jums padėsiu geriau suprasti, kaip veikia mūsų finansavimo ir distribucijos modeliai. Ir kad tai padaryčiau, e, pateik, surinkau keletą pavyzdžių, kaip mes pritraukėme finansavimo, finansavimą keliems naujiems Europos, europiniams filmams na, man turbūt išžiūrėti skaičių skaidrėje bus sunku, bet vėliau pateiksiu savo skaidrės raštu. Marija savo pasisakymę kalbėjo apie komisijos neseniai patvirtintą politikos dokumentą, kuriame e, kalbama apie tai, kad reikia gerbti audiovizualiniame sektorio egzistuojančias teisės. Ji taip pat minėjo, kad komisija siūlo laipsnišką procesą. Um, su ilgalaikiu tikslu, tai yra visapusiška tarp valstybinė prieiga. Aš tikiuosi, kad teisingai supratau praėjusiu metu gruodžio komunikatą. Ką tai reiškia audiovizualiniam sektoriui ir ar e, galima užtikrinti e, visapusišką tarp valstybinę prieigą? Na, manau, kad šios klausimus mes visi draugės spręsime artimiausiais mėnesiais ir metais. E, yra visuotinai pripažįstama, kad niekas net kliudo teikti licencijas keliose teritorijose ir mes tai ir darome, jeigu tai yra ekonominių požiūrių veiksminga. Tačiau kita vertus turime dirbti teritorinių pagrindų, kad užsitikrintume reikiamą finansavimą ir galėtume sukurti filmą. Taigi aš pateikiau keletą pavyzdžių, manau, kad kai kurie iš šių filmų jums yra žinomi, galbūt iki šiol nesate pagalvoję apie tai, kokio dydžio biudžeto reikia tokio pobūdžio filmams sukurti. Šiuose pavyzdžiuose matote, kad biudžetas yra nuo 4 iki 15 milijonų eurų, kadangi tai yra didelės investicijos, kad reikia didelių investicijų, kuriant filmą, tai mums reikia e, Mm, užmėgsti kelių rūšių tarptautinio bendradarbiavimo formas. Visų pirma, visose šiuose pavyzdžiuose, visi šie pavyzdžiai yra bendra produkcija, pavyzdžiui, Vokietijos ir Prancūzijos, Junktinės karalystės ir Graikijos, Danijos ir Čekijos. Taip pat čia yra numatytos ir iš ankstinio pardavimo teisės užsienio teritorijose. Matote, kokią dalį, kokį procentą jos sudaro E, filmo biudžete. Šiuo atveju yra, tai yra nuo 31 iki 41 procento ir visais atvejais kalbame apie keletą milijonų eurų. Ir paskutinėje e, lentelės grafoje aš iliustravau, kad reikia susigražinti ne tik filmo gamybos išlaidas, bet ir e, distribucijos ir reklamos išlaidas. Taigi, kokį vaidmenį atlieka leidėjai ir distributoriai? Jų E, užduotis yra e, sukurti vietinę rinką pagamintam filmui užsienyje ir kitur. Pavyzdžiui, e, filmas Royal Affair. Šis filmas sulaukė didelės komercinės sėkmės Prancūzijoje. Na, tai mus šiek tiek nustebino. Tai buvo todėl, kad vietos distributorius Prancūzijoje puikiai padirbėjo reklamuodamas filmą ir įtikino žiūrovus eiti į kino teatrus žiūrėti šio filmo. Taigi ši dinamika, šie finansavimo ir rinkodaros poreikiai negali pasikeisti vien primetus kitokią licencijavimo struktūrą arba apribojus sutartinę ar komercinę laisvę. Jūs patys šiame parlamente, Euro, Europos parlamente pripažinote, kokia yra šios ryties tikrovė, jūs e, priemėte priemonės dėl autorių teisų įgyvendinimo, aš už tai esu labai dėkinga. Jeigu dabar pasigilintume į perkelimo klausimus, kolegė jau minėjo keletą susirūpinimą keliančių dalykų, mes tikimės, kad jūs išspręsite šiuos klausimus dalykus ir kad perkeliamumas ir liks perkeliamumu. Aš apie tai dabar plačiau nekalbėsiu. Tiesiog e, manau, kad šiandien mes jau paminėjome visus svarbius elementus. Labai svarbu, kad teikiamas pasiūlymas atitiktų tarptautinę teisę ir e, Europos bendrijos įsipareigojimus šią prasme. Dabar žvelgiu į priekį ir suprantu, kad nėra čia daug laiko. Labai svarbu išsaugoti komercinę laisvę, kad būtų galima užsimti rinkodarą. Taip pat e, labai svarbu, kad mes ir toliau informuotume žiūrovus apie tai, kur jie gali teikti teisinį sutikimą. E, ir taip pat labai svarbu kad ir patys kuriejai imtųsi iniciatyvų, kad galėtų suteikti prieigą tais atvejais, kai negali užsiimti klasikinę, tradicinę distribuciją. Na ir aš labai tikiuosi, kad ir toliau bus taikomas įrodymais grindžiamas ir atsakingas požiūris, kad ir ateityje šis sektorius išliktų tvarus. Ačiū. Thank you, madam. uh... Ačiū. Ir paskutinis mūsų pranešėjas yra Magnus Brook. Komercinių televizijų, Europos komercinių televizijų asociacijos e, direktorius. Jis kalbės apie komercinių televizijų požiūrį į šį reglamentą. Norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šiuose svarstymuose. Aš esu Europos komercinių televizijų asociacijos direktoris ir taip pat esu nemokamos televizijos politikos ir reguliavimo skiriaus direktorius. Iš tikrųjų, komisijos pasiūlymas iškelia įvairiausių abejonių ir iššūkių siekiant uh, turint omenyje tas televizijas, kurios pateikė savo paslaugas nemokamai. Vienas dalykas, kai žmogus sumoka už paslaugas ir keliauja po Europą, jis jisai turi gauti tas paslaugas, kadangi mes atsižvelgėme į bendrą skaitmeninę rinką. Vienas dalykas yra mokamos internetinės paslaugos ir šiame reglamente reikėtų atsižvelgti į galimas neigiamas pasiekmes. Labai svarbu, kad šitame reglamente ir vartotojams, ir teisų turėtojams uh, suteiktų kuo didesnį teisinį aiškumą, tačiau reikėtų pagalvoti apie vartotojų jiems jų gaunamą naudą, tačiau jos nereikėtų painioti su trumpalaikė nauda, kuri gali virsti ir neigiamais reiškiniais kitiems vartotojams. Ir to tikriausiai šiuo reglamentu yra nesiekiama. Todėl aš apsiribosiu šiandien dviem temomis. Pirmiausia, reglamento paslaugų apimtis ir galimybė nustatyti gyvenamąją vietą. Vienas dalykas, kai asmenys moka už paslaugas ir jo galimybė gauti tas paslaugas jam išvykus į užsienį. Mokamos paslaugos, žinoma, turi patekti į šio reglamento taikymo sritį, tačiau komercinės televizijos, kurios teikia turinį be jokio mokesčio jos patenka į kitą situaciją ir nežinia, ar šitas paslaugas reikėtų įtraukti į šitą reglamentą. Nemokamos turinio paslaugos yra teikiamos su tam tikromis išlygomis. Vienas dalykas, viskas priklausys nuo to, kaip bus suformuoluotos verifikavimo nuostatos. Kai kurios apibrieštys gali kelti riziką ir dėl to gali nukentėti visos paslaugos, kurios yra teikiamos nemokamai. Pavyzdžiui, mūsų e, televizija siūlo pakartojimo turinio pakartojimo paslaugas. Pavyzdžiui, jeigu jūs nepažiūrite kokios serijos epizodą, pavyzdžiui, Downtown Abbey, jūs galite nemokamai tą epizodą pakartoti televizijoje. 15 milijonų prašymų per praeisiais metais buvo e, pateikta pakartoti tam tikrus Downtown Abbey serijos epizodus. Tai e, mes pastaruoju metu pasiūlėme nusipirkti DVD e, e, dėžutę ir ji yra e, labai nedidelė, suma suteikiamas aparatėlis. Be to, nemokamų paslaugų teikėjai mano, kad vartotojai turi turėti galimybę užsitikrinti prieigą prie nemokamos televizijos taip, kaip tai yra daroma internetu. Pavyzdžiui, mes nerenkame nei banko, nei kredito kortelių duomenų, kadangi žmonės tai atgraso, jie nemano, kad tas, tos paslaugos visą laiką išliks nemokamos, jeigu jie pateiks šitą informaciją. Į mūsų e, televiziją e, renka tik tai kai kuriuos duomenys, pavyzdžiui, tai yra pašto kodas, pavardė, elektroninis e, adresas ir tai yra labai neišsamus duomenys. Mums svarbu, kad tai būtų šaltinis identifikuoti asmenys, bet tai ne visada įmanoma. Žinoma, mes turime galimybių nustatyti, kas yra mūsų uh, vartotojai, tačiau ta informacija nėra tokia išsami kaip bankų kortelių arba banko informacija. Kodėl apskritai mes renkame informaciją? Dėl dviejų priežasčių tai darome. Mes norėtume, kad mūsų paslaugos būtų tokios, kurių laukia mūsų vartotojai, ar tai turėtų būti Škotijos futbolas, ar tai turė, galėtų būti regioninės um, naujienos. Todėl reikia paslaugas nukreipti pagal vartotojų interesus. Tačiau priklauso nuo to, kokį kelią pasirinks reglamento kūrėjai, gali būti problemų nemokamų paslaugų teikėjams. Pavyzdžiui, mes kartais bandome nustatyti e, vartotojų adresą, tačiau pavyzdžiui 6 tūkstančiai vartotojų teigia, kad jie gyvena Buckingham Palace. 13 tūkstančių teigia, kad jie yra senesni negu 110 metų. Taigi šitie pavyzdžiai rodo, kaip sunku identifikuoti mūsų vartotojus ir tam reikia daug laiko ir išteklių. Pavyzdžiui, kartais, kai vartotojas nurodo tą pačią pavardę, tą pačią gimimo datą, John Smith, 25 metų amžiaus. Taigi šitas klausimas tampa dar sudėtingesnis, kai pavyzdžiui, pagal vieną pašto kodą galima tiesiog nustatyti 700 namų ūkius. Taigi labai svarbu, kad žmonės galėtų gauti tas, tos pakartojimus tokių svarbiausių serijų, kurioje pagėdaujami, pavyzdžiui, kaip Downtown Abbey. Todėl šita programa leidžia mums užtikrinti paslau, pajamas iš ne ES teritorijoje transliuojamų laidų. Ir tos paslaugos yra labai svarbios išsaugoti. Uh, Taigi, jeigu mes norime užtikrinti nemokamų paslaugų perkeliamumą, tai turime pagalvoti apie trumpalaikę naudą, tačiau ilgainėje perspektyvoje šitos paslaugos gali apskritai dinkti iš jungtinės karalystės transliuotojų programų. Taigi reikėtų pagalvoti apie žmonės, kurie keliauja ne tik tai už jungtinės karalystės ribų. Vienas dalykas tas, kuris moka uh, už paslaugas Junktinėje karalystėje, jis turėtų jas gauti ir išvykęs į užsienį. Svarbu, kad perkelimumas būtų užtikrintas toms paslaugoms, kurios, už kurias yra sumokėta gyvenimo valstybėje. Svarbu užtikrinti kuo daugiau teisės aiškumo ir pasiūlyme reikėtų pasakyti, kad nemokamos paslaugos nėra automatiškai įtraukiamos į šitą reglamentą. Ir jeigu uh, tas paslaugų teikėjas vėliau nutars prisijungti, pasinaudos tą taip vieną opt-in e, nuostatą, tai jisai turės laikytis tų pačių nuostatų, kurios yra taikomos tiems, kurie yra sudarę e, abonementinės sutartys. Labai svarbu tada bus reglamentuoti ir autorių teisių apsaugą. Būtų labai gaila, jeigu e, būtų pakirstas uh, E, e, nemokamų paslaugų e, patrauklumas, kadangi milijonai vartotojų pasirinko būtent tokią televiziją šiuo metu. Ir kitas dalykas, tai pakirstų galimybės asmenėms susimokėti už tas paslaugas. Ačiū ponia už jūsų pasisakymą. Dabar perėm prie klausimų ir atsakymų. 15 minučių liko visam tam. Ir aš norėčiau visų pirma suteikti žodį pranešėjams. Žan-Marie Kavada iš Jūrių komiteto ir Marko Zulo iš Imko komiteto. Taip pat Sabinė Farhainen iš Kultūros komiteto. O paskui pažiūrėsime, kiek liks laiko. Žan-Marie Kavada. E, mes... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū skirtingiems pranešėjams. Ir Marija Martin Prats, be kita ko, Turiu pasakyti, kad Europos komisijos pasirinkta atsargi pozicija yra labai pasverta ir subalansuota ir aš tai vertinu labai palankiai. Ir aš paprastai tai pasisakau e, apie institucijas, kurias mes stebime, bet šiuo atveju galiu pasakyti, kad viskas yra labai gerai subalansuota ir tai yra labai geras darbas. E, keletas minčių apie tai, kaip mes mastome. Teisų perkelimas per sienas yra e, žingsnis kovojant su piratavimu. Europos piliečiai, kurie juda ES viduje, turi turėti galimybę legaliai naudotis turiniu, e, kurį jie įsigijo savo kilmės valstybėje. Antras dalykas noriu pabrėžti, kad teisų perkelimo reglamentas turėtų būti uh, proporcingai pritaikytas e, internetinių paslaugų tur, direktyvos turiniui ir e, vartotojo pagristiems e, prašymams. Kitas dalykas - internetinių paslaugų vartotojų skaičiai, vartotojų, kurie vartoja paslaugas per sienas, siekia 29-30 milijonų gyventojų, tai yra 7 e, procentai ES gyventojų, mes užpildytume e, nišą mikro rinkoje ir e, tai tie žmonės gyvena ne pagal įprastas taisyklės ir man tai yra priimtina. Kitas svarbus pastebėjimas - reikėtų išskirti, skirtum, išskirti uh, sienų perkelimą ir prieigą per sienas. Du skirtingus dalykus, kalbant apie uh, internetinį turinį. Uh, E, Bent pirmiausia, turim pasakyti, kad tie du dalykai tarpusavį vienas kitam neprieštarauja. Tarčiau, teritorialumas ir turinio perkelimas. Daug kartų bandžiau uh, išsiaiškinti, bet nepavyko suprasti, kur čia iškyla sunkumai. Perkeliamumas yra susijęs tik su tuo, kad vartotojai gali prieiti prie turinio persikelia iš vienos valstybės į kitą. Uh, E, gyvendami ne savo įprastinėje gyvenavoje valstybėje, bet kažkur kitur. Ir tas principas, man atrodo, yra aiškiai apibrieštas reglamente. Vartotojai, kurie legaliai nori naudotis internetiniu turiniu ne savo gyvenamoje valstybėje, persikelia laikinai į kitą valstybę, turėtų išlaikyti teisę į tą turinį e, veiksmingo teisų perkelimo e, neišskirti. E, neatsiejama sąlyga yra autorinių teisų laikymasis ir kompensacijos e, autoriams. Apie tai kalbėjo keletas pranešėjų ir mes galime tik tai tam pritarti. Dėl teisų perkelimo ir paslaugų perskelimo apmokestinimo. Visų pirma, tai turi būti nemokama. Teisės turi būti perkeliamos nemokamai. Žmogus e, e, turi naudotis tik tai techninėmis paslaugomis, kurios užtikrina galimybę pasinaudoti įsigytų turiniu. Mes turime užtikrinti, kad su paslaugų tiekėjų vartotojas galėtų persiderėti dėl tiekimo sąlygų ir reglamente tai turi būti paminėta. Tai yra mūsų diskusijų bazė. Dėl laiko apribojimo, baigdamas pakalbėsiu, e, teisų perkelimas yra paslauga siūloma, suteikiama be apribojimų. Ir tai leistų išvengti daugelio piratavimo atvejų ir neaiškumo dėl legalu, legalumo atvejų. Uh, Turime pagalvoti apie aiškės apibrieštis, tarp jų ir kontrolės apibriešti. Ir man atrodo, kad nebūtina nustatyti laiko pribojimų vartotojui. Jeigu žmogus e, gyvena ilgiau negu numatyta, pratesti terminus jam labai brangiai kainuotų, todėl tokių terminų turbūt nereikėtų. Įprastinės gyvenamosios vietos e, patikrinimo kriterijus turi būti griežtai nustatytas, aišku, e, nepažeidžiant vartotojo e, pagrindinių teisių. Kita e, veiksmingo perkelimo neatskiriama sąlyga yra ta, kad teisių autoriui būtų atlyginta ir perkeliant teisę į turinį turi būti netrukdoma menininkų ir kuriejų uh, E, veiklai ir kūrybiškumui. Taigi tiek, taip mes mastome ir manome, kad dėl šių sąlygų visi galėtumėm padiskutuoti, bet galiu pasakyti, kad Europos komisijos pasiūlymas, mano nuomonė, yra pakankamai subalansuotas ir negalime čia per daug dramatizuoti nei vartotojų pusės, nei teisų savininkų pusės interesų. Ačiū Marko Culo iš IMKO komiteto. Presidente, eh, ringrazio anch'io gli oratori. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjams. Turiu porą klausimų, kuriuos norėčiau pateikti naudodamasis jūsų dalyvavimu. Kalbant apie skaitmeninio turinio perkelimą, kaip bus keičiamos sutartis šiame sektorije tarp paslaugų platintojų? Taip pat noriu paklausti, ar yra kokiu nors nuostatų arba ar galime numatyti, kokių pokyčių atsiras šiame sektoriuje. Taip pat noriu paklausti, kaip bus su mažesniais paslaugų teikėjais ir jų platinamomis paslaugomis. Ir dar vienas klausimas - nemokamos paslaugos. Gali būti, kad nebus galimybės perkelti nemokamas paslaugos. Ir, pavyzdžiui, gali būti tokių atvejų, kai žmonės už paslaugas atsiskaito ne pinigais, bet kitais būdais. Ir uh, kyla klausimas, ar čia galime kalbėti apie nemokamas paslaugas. Kultūros komitetas jau pateikė savo nuomonę, dabar ji yra aptarinėjimo kultūros komitete. Buvo paminėta labai svarbi valstybės narės gyventojo pastovi gyvenamoji vieta. Jeigu mes susitartume dėl griežtesnės, konkretesnės apibriešties, tai tikrai pasistutmėtume į priekį. Dabar yra pasirenkta ir kita apibrieštis, kuri yra pagrįsta Europos Teisingumo teismo sprendimu, bet to deleguoto teisės akto nuostatos galėtų padėti patikrinti gyvenamąją vietą. Labai svarbu užtikrinti tą teisėtumą, kol kas mes laikome teisės fikcijos, teikdami, kad vartotojas savo gyvenamojoje valstybėje įgyjo teisės naudotis tam tikrą programą ir ta teisė perkeliama į kitą valstybę. Ir tai reiškia, kad nereikės keisti kiekvienos licenzijos sutarties ir nereikės tik įsteigti naujo verslo modelio. Tiesiog uh, paslaugų teikėjai turės išplėsti šitas paslaugas į užsienį. Tas pats pasakytina ir apie kitas paslaugas, internetinės knygas ir taip toliau. Taigi mes manome, kad tas perinamasis laikotarpis yra labiau reikalingas techniškai įgyvendinti peržiūros sutarčių patikrinimo nuostatą. Iš tikrųjų, čia nekalbama apie viešąją, viešąjį transliuotoją Čia kalbama apie paslaugos, kurios yra teikiamos nepasirašius abonemento sutarties arba e, nemokamas paslaugas ir todėl šiuo atveju toms paslaugoms yra nenumatyta prievalė prisijungti prie reglamento. Tačiau jeigu atsirastų reglamente tokia nuostata dėl šių paslaugų įtraukimą, tai tuomet reikėtų grįžti prie gyvenamosios vietos, prie asmens identifikavimo nuostatų. Ir visa tai veiktų be problemų, jeigu šitas gyvenamosios vietos patikrinimas ir vartotojo identifikavimas būtų užtikrintas. Nereikėtų siekti persekioti vartotojo, skaičiuojant dienas ir valandas, kurioje valstybėje kiek laiko jisai būna. Tiesiog kol kas nėra siūloma jokia nuostata dėl to, kiek laiko asmuo turi gyventi savo įprastinėje gyvenamoje vietoje. Pavyzdžiui, E, vairuotojas, kuris veža krovinius po Europą, turi pastovę gyvenamąją vietą, nebūtinai turi tam tikrą laiką gyventi savo gimnoje vietoje, jisai savo vairuotoje kabinoje turi turėti teisę e, gauti tas paslaugas, už kurias sumokėjo. Taigi labai svarbu pateikti labai aišku gyvenamosios vietos apibrėžimą ir taip pat reikėtų sukurti sistemą, kaip e, būtų galima uh, E, stebėti e, to asmens e, judėjimą. Labai svarbu užtikrinti kokybiškas paslaugas. Aš maniau, kad iki šiol viskas vyksta sėkmingai, dar trūksta kai kurių detalių. Are... Ačiū. Na, mums labai trūksta laiko. Todėl dabar norėčiau paprašyti mūsų svečių atsakyti į klausimus, kurie buvo pateikti. Ir tada žiūrėsime, ar dar mums liks laiko. Paprašysiu vieno žmogaus atsakyti. Ačiū dėl klausimo, kurį iškėlė ponas Cūla E, jis kalbėjo apie atsiskaitimus natūra arba nemokamas paslaugas. Na, bent jau skaitydamas e, pasiūlymą, ar galbūt čia Marija patvirtins mano žodžius, matau, kad na, ne visos paslaugos pateks į taikymo sritį. Nemokama e, transliuojama televizija su to nesusijusi. Bet kitas dalykas yra, kai turite sutartį, pagal kurią atsiskaitote kažkaip kitaip ne pinigais. Manau, kad e, šį dalyką reikėtų vertinti, turint galvoje bendresnė komisijos strategija ir kitą komisijos pasiūlymą, kurį ji pateikė gruodžio mėnesį. Tai buvo pasiūlymas dėl skaitmeninio turinio. Dabar yra pradedamos kurti teisės vartotojams mm, pagal sutartis, e, pagal kurias jie pateikia kažką kitą, o ne duomenis. Taigi, e, jeigu prie paslaugos galima prieiti su sąlyga, kad pateiksi savo asmens duomenų ar kitokių duomenų, tai kyla klausimas, ar tokiu atveju galima pasinaudoti ir paslaugų perkelimų. Šį dalyką reikėtų patikslinti. Čia reikėtų patikslinti sutartinių santykių mm, dalyką. Man atrodo, kad tokios paslaugos neturėtų patekti, o jeigu E, jos patenka, tai, tai galėtų būti abonentinės paslaugos. Ačiū. Mrs. Pratt wishes to react. Pone Prat norėtų sureaguoti. Taip, pirmininkė, šiuo konkrečiu klausimu e, norėčiau pasakyti taip, kaip buvo sakyta, nėra tokio dalyko kaip nemokama paslauga. Ir kodėl mes reglamente darome skirtumą? Na, mes darome skirtumą ne tarp mokamų ir nemokamų paslaugų. Mes mm, darome skirtumą tarp paslaugų, kurios yra teikiamos už pinigus ir paslaugų, kurios yra teikiamos už kitokius atsiskaitimus. Tai gali būti reklama ir panašiai. Kodėl komisijos pasiūlyme yra daromas tas skirtumas ir kodėl paslaugos teikiamos už pinigus e, automatiškai e, tampa perkeliamomis e, patikrinus gyvenamąją vietą. Kitokia situacija yra, kai paslaugos teikiamos ne už pinigus ir tada čia galioja opt-in principas. Komisija taip elgėsi todėl, kad įvertino proporcingumą ir galutinius vartotojų interesus. Ir uh, atitinkamų argumentų buvo pateikta ir ITV pranešime. Mes padarėme išvadą, kad daugelis tokių paslaugų, daugeliu tokių paslaugų netaikomas vartotojo gyvenamosios vietos patikrinimas. Ir daugelis pas, tokio pabudžio paslaugų ne audiovizualinėme sektoriuje neturi apribojimų, neatsižvelgiama ar paslauga teikiama gyvenamosios vietos valstybėje ar ne. Komisija siūlo automatinį reglamento taikymą, įskaitant, jeigu komisija pasiūlytų automatinį reglamento taikymą, įskaitant gyvenamosios vietos patikrinimą, tai susidarytų neproporcinga našta vartotojui arba e, labai būtų sušvelnios prievolės kitiems e, tiekėjams, kuriems turi būti taikomas reglamentas. Taigi, tos paslaugos e, toms paslaugoms reglamentas taikomas, bet galioja opt-in principas. Ačiū, jūs taip pat norite sureaguoti? Taip. Na, mes tikrai čia remiame komisijos poziciją. Mūsų nuomonė svarbiausias dalykas yra patikrinimas. Nėra taip svarbu, ar yra sudaryta sutartis, ar e, nemokamų paslaugų teikėjai naudojasi esmens duomenimis, kad galėtų pritaikyti paslaugą. Mes manome, kad ne, tai nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausias dalykas yra veiksmingas patikrinimas ir mums atrodo, kad teikiant nemokamas paslaugas neįmanoma atlikti patikrinimų, pavyzdžiui, nėra kreitinių kortelių duomenų. E, o sutartis yra kitas dalykas. Net ir teikiant nemokamas paslaugas dažnai yra sudaroma sutartis su vartotojais ir taip daroma dėl pagristų priežasčių. Pavyzdžiui, jeigu e, vartotojas kaip nors bendrauja, tarkim, naudojasi pranešimų e, lentomis ir panašiai Ir čia e, naudodamasis tą paslaugą vartotojas e, sutinka su paslaugos teikimo paslaugomis, nors paslauga ir yra nemokama. Ir turiu pasakyti, kad dauguma vartotojų e, jaučia skirtumą, kai moka pinigus tampa abonentais ir teikia, pateikia savo kreditinių kortelių duomenis. Visai kitaip yra, kai nepateikia kortelių duomenų. Ir turiu pasakyti, kad naudojantis nemokamom paslaugom yra gana sudėtinga sutikti, e, pateikti kortelės duomenys ir tapti mokančio abonentu. Taigi vartotojų sąmonėje yra didelis skirtumas. Ačiū, dėja nebeturime daugiau laiko. E, pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams už kantrybę, bet dar prieš tai ponas Kavada norėtų trumpai pasisakyti. Na, pirmininkė, nenoriu, kad nutolinti pietų, tiesiog Noriu pasakyti, kad mes e, turime pagalvoti ir apie kitą dalyką, tai yra apie visuomeninių transliuotojų paslaugas. Tai yra svarbus dalykas Europoje. Ir antras dalykas, e, čia turiu pasakyti, kad ir aš pats, ir mano visa komanda labai atidžiai klausėsi visų įspėjimų, e, kuriuos čia, čia, čia buvo išsakyti. Taigi mes tenksimės dirbti harmoningai. Ačiū. Atsiprašau tų narių, kurie norėjo pateikti klausimų. Na, esu įsitikinęs, kad tai buvo ne paskutinė proga aptarti šį klausimą. Dėkoju svečiams, kurie šiandien čia atvyko. Pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams už papildomą laiką. Ačiū.